So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann würde ich jetzt eigentlich gerne anfangen. Brangus kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Tačiau nematau, kad būtų atvykęs pranešėjas. Labai gaila. Man von der ICR, e ob Herr Karim kommt. Gal kolegos iš ECR žino, ar ateina karimas? Kreipiuosi į ECR narius. Kur yra mūsų kolega? Nobody here. What shall we do? Niekas neatsiliepia, tai ką dabar daryti? Very unfortunate because all other involved uh, On a ah. perdu notre rapporteur. Should we? Uh, rapporteur for, uh, is Mr. Chico is not around either. No. Okay, so uh, we will switch. Taigi, šiek tiek sukeisime tvarką. Turime DV komiteto pranešėją. susitarėme dėl 53 plus taisyklės. Tad pirmiausia, suteiksiu žodį devę pranešėjai. Ir taip pat mūsų komiteto pakaitiniai nariai, poniai Lolai Sančias. Labai ačiū, pirmininkė. Penki metai praėjo nuo įvykių Bangladeše, kai žuvo daugiau negu šimtas žmonių ir daugiau negu penki šimtai žmonių sužeista. Labai auga e, susidomėjimas tekstilės sektoriumi ir dabar pablogėjo vaisi, labai sąlygoje, sąlygos iš tiesų, kad e, buvo daug iniciatyvų tiek iš privataus, tiek iš valstybinio sektoriaus kad e, sureguliuotų tekstilės sektorijoje kilusius nesklandumus. E, e, ir tiekimo problemos kyla ir kitos problemos ir problemos apskritai neišspręstos. Dabar tam, kad būtų išspręstos tekstilės sektoriaus problemos, reikia atsižvelgti į tris dimensijas. Reikia kartu uh, pasižiūrėti, kaip e, užtikrinti žmogaus teisės ir orumą. Pirmiausia, tai yra susijęs su e, darbo taisyklėmis ir e, labai galima dėja dažnai konstatuoti, kad labai dažnai dirb, naudojamas ir vaikų darbas, ir neužtikrinamos teis, teisės. Piliečiai turi teisę žinoti, kaip yra pagaminami marškiniai, kuriuos jie perka parduotuvėse ir tai turi atsispindėti etiketėse. Kita vertus, mes turime turėti tam tikrus standartus, kurie būtų privalomi teisiškai, e, kad e, mes matome, kad kai kurie gamintojai piknaudžiauja savo darbuotojais ir mes norime, kad galėtų pirkėjai atsekti, iš kur yra jų e, marškiniai. Mm, dažniausiai tekstilės pramonėje e, neteisybės patiria moterys e, ir mes matome, kad dėja e, šis sektorius yra labai ciniškas, tad mes turime pasižiūrėti, kad mūsų priekybos politika dėrėtų su pagrindinėmis ES politikos pagrindiniais principais ES politikoje, kad būtų užtikrintos teisės, kad būtų e, užtikrintas orumas visoje e, gamybos grandinėje. Ir dabar mes matome, kad visos šios grandinės kol kas, e, visos šios problemos dar nėra e, sprendžiamos. Me, mums reikia jas pradėti spręsti, nes antraip tiesiog tapsime e, ne kovotojais, o bendrininkais. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui nuo mūsų komiteto. Sorry, Chairman, my apologies. Atsiprašau, pirmininkė, apgailestauju, kad nebuvau salėje posėdžio pradžioje. Visų pirma, norėčiau išreikšti savo didžiulę paramą komisijos darės darbų šioje srityje. Mes čia kalbame apie 3 e, trilijonus e, dolerių ir 3 e, ketvirtusios visų dirbančių šiame sektoriu yra moteris. Tai tas sektorius, kuris suteikia būtinas darbo vietas ir išsivyščiusiose ir besivystančiose šalise. Privalome garantuoti, kad visi pokyčiai, kuriuos skatiname, bus teigiami, kadangi tai labai svarbu tiems, kurie užsidirba duonai šiame sektoriuje. Pirmininkė, per keliarius pastaruosius metus mes girdėjome apie įvairias tragedijas drabužių sektoriuje. Vis daugiau dėmesio yra skiriama tam, kaip mes, kaip vartotojai ir politikos e, kuriejai galime sukurti saugią aplinką ir saugias sąlygas tiems, kurie drabužius gamina, tam, kad jie galėtų tinkamai užsidirbti. Visą tai yra susiję ir su ES prievalėmis, kurios numatytos sutartyje, tad aš nekantraudamas laukiu darbo su komisija ir su kolegomis. Ši iniciatyva yra labai svarbi. Pirmininkė, Aš puikiai žinau, kad nemažai kolegų mūsų komitete yra įdėję labai daug darbo į šią sritį. Buvo daug diskusijų. Neseniai ir jūs, kaip pirmininkas, vadovavote delegacijai į Bangladešą. Taip pat Tarptautinėme prekybos komitete mes turime ir apie Tričių Azijos skyrių ir Aš labai džiaugiuosi jūsų organizuotų vizitų į Bangladešą. Nariai tarp savo dokumentų ras nuomonę, kurią aš esu parengęs komiteto vardu. Buvau susitikęs ir su atitinkamais komisijos atstovais, kartu su jais aptariau šią temą. Čia remiuosi šešiais pagrindiniais aspektais. Labai trumpai juos pristatysiu pirmininkiai leisti. Pirmiausia, labai svarbu, kad komisija atsižvelgtų į esamas sektoriaus iniciatyvas. Komisija neturėtų kartuoti ar dubliuoti to svarbaus darbo, kuris jau yra atliekamas. Kitu atveju rezultatai būtų nenuspėjami ir neaiškus, tai būtų nenaudinga verslui. Toliau reikia vienodai vertinti duomenis, surinktus apie aplinką ir darbo sąlygas. Čia turime rinkti informaciją apie visą tiekimo grandinę. Trečia, komisija privalo skirti ypatingą dėmesį mažoms ir vidutinėms įmonėms. Reikia pasižiūrėti į dydžio aspektus. Toliau labai svarbu yra užtikrinti tinkamą atsekamumą ir skaidrumą. Tai turi būti užtikrinta visoje tiekimo grandinėje. Svarbu, kad vartotojas galėtų priimti patikimus sprendimus, o tam būtina turėti aiškę ir konkrečią informaciją apie tai, ar tie drabužiai yra tausiai pagaminti. Negana to, šiame sektorėje dirba labai daug moterų, todėl aš prašau komisijos, kad ji atsižvelgtų ir į lyčių aspektus. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad būtina užtikrinti, jog šalis, kurios dirba šioje srityje, užtikrintų ir tarptautinius priekybos standartus savo nacionalinėje teisėje. Mes šiame komitete tam skiriame didžiulį dėmesį. Nemažiau svarbu, kad gamintojai galėtų bendrai dėrėtis ir kad būtų pasinaudojama dėrybų mechanizmais. Dabar labai trumpai apie laiko terminus. Kaip suprantu iš komisijos pusės, dabar komisija rengia darbo dokumentą. Jame bus atsižvelgta į mūsų komiteto pateiktus pakeitimus. Tas dokumentas turėtų būti parengtas iki vasaro pabaigos ir na, po to mes galėsime imtis papildomų iniciatyvų šiais metais. Visgi norėčiau gauti daugiau informacijos iš komisijos. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie įnešė savo indėlį ir nekantraudamas laukiu tolesnio glaudaus bendradarbiavimo. Tikiu, kad galėsime pasiekti sutartinės pozicijos. Dėkoju. Labai ačiū, pane Karima. Dėkoju, kad iškėlėte pagrindinius aspektus. Noriu pabrėžti, kad komisija jau greitai turi pristatyti darbo dokumentą. Mes jau ilgai to dokumento laukiame. Jei teisingai prisimenu, šis dokumentas buvo numatytas praėjusiu metu balandžio 23, o po to, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, na, bet tikiuosi, kad bent jau dabar iki balandžio pirmos gausime tą dokumentą. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjimui Karimui, kuris šį nuomonės projektą parengė, pangrindas darbui tikrai puikus, dabar galėsime E, teikti kitus pamastymus Europos komisijai. Tuo pat metu norėčiau pasinaudoti progą, kad komisijos atstovai yra čia ir paklausti jų, ar turi naujos informacijos, ar turi e, naujos informacijos apie šią iniciatyvą ir ar turi kokį nors e, veiksmų planą išdėstytą popieriuje e, laiko požiūriu. Galėsime e, tokiu būdu e, nustatyti veiksmus e, e, tekstilės sektorija, taip pat ir privačiame ir pateikti komisijai siūlymus. Pirmiausia, kadangi labai pagausėjo privačių iniciatyvų, mes galėsime pagalvoti apie tai, kaip geriau harmonizuoti kriterijus kuri leistų įvertinti įmonių socialinę atsakomybę, kad būtų galima sukurti stiprų pagrindą ir pasinaudoti jau susiklošiusią praktiką. Tuo pat metu būtina, kad ES testų jau pradėtas iniciatyvas, kaip kad tvarumo paktas ir kad toliau dėrėtųsi su mūsų socialiniais partneriais, kad gerėtų mūsų darbuotojų padėtis bei būtų kovojama su uh, nelegaliu darbu, ypatingai vaikų. Dvišalių pagrindų ES ir toliau stengiasi pagerinti e, darbuotojų teisės e, per tvarų vystimąsi e, ir mm, mm, mes turime ir toliau būti lyderiai tartautinėje arenoje ir toliau tęsti savo darbus tokiuose formuose kaip mm, EBPO. Tokiu būdu mes galėsime įdėkti gerąją praktiką ir e, užtikrinti, kad įmonės naudotųsi ją. Ja. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams e, už aišku paminėjimą e, vyrų ir moterų lygybės paminėjimą. E, taip pat e, jų atlyginimo lygybės paminėjimą. Aš labai džiaugiuosi, kad galėjome pabendrauti su pranešėjų bei šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai bendrausime. Dėkoju, ponė Zanoska. Ačiū. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie padėkos Mm, pranešėjų, tai yra tekstas, kuris leis sėkmingai dirbti, taip pat norėčiau pabrėžti, kad mums reikalinga informacija apie tai, kada komisija turi pateikti galutinį projektą, kadangi e, parengiamoji fazė prasidėjo prieš dviejatą metų. Ir dar rudenį mums buvo pasakojama apie entąją katastrofą šiame sektoriuje. Taigi aš manau, kad iš tiesų svarbu ir skubu tą darbą atlikti, negalima nieko atidėlioti, reikia kuo greičiau sukurti privalomas teisės e, privalomus teisės standartus. Vienintelis dalykas, kurį norėtumėm pabrėžti iš pranešimo, yra tas, kad nėra, e, nėra paminėti e, komandiruojami darbuotojai, ir valstybių narių atsakomybė. Mes manome, kad kalbant apie standartų įvairią sąrangą, reikalingas aiškumas ir skaidrumas, kad būtų nustatyta atsakomybė visuose lygiuose. Žinoma, atsižvelgiant į įvairias dimensijas kurias tik galima susitikti šiame sektoriuje. Kitaip tariant, būtinai reikia neišleisti iš akių tokio faktoriaus kaip mažos ir vidutinės įmonės. Taip pat labai svarbu skatinti teigiamas iniciatyvas, kurios jau šiandien vyksta, pavyzdžiui, Bangladeše. E, tas iniciatyvas galima ir toliau tobulinti, tačiau tai yra puikus pagrindas, kalbant apie kontrolę ir stebėseną. Aš esu labai e, laiminga, kad e, pranešėjas pabrėžė, kad tokie teisės aktai yra labai svarbus teisiniu požiūriu, kadangi šiame sektoriuje dirba 75 procentai moterų, moterų darbininkių ir tokio tipo parama e, leidžia dar kartą paremti moteris kaip darbo jėga, kurios yra labai pažeidžiamas, kalbant apie darbo teisės, apie darbuotojų teisės. Europos Sąjunga šiuo atveju gali labai daug ką padaryti, kadangi ji gamina pusę visos pasaulinės produkcijos ir ji gali padaryti atitinkamą įtaką uh, E, e, atitinkamai sutvarkant teisės aktus ir padaromus juos privalomais, kad jų laikytųsi visi. Taigi aš dabar labai nekantraudama laukiu to bendradarbiavimo su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Oi, merci, merci. Ponė Desarnės, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi kad buvo paminėti tokie pagrindiniai punktai, aišku, galima dar juos pildyti ir tobulinti. Norėčiau prisijungti prie kolegų e, ir prie jūsų paties ir paraginti komisiją pateikti veiksmų planą. E, mes tikiuosi, tikiuosi kad išgirsime tikslų atsakymą po keletos minučių. Aš norėčiau dar iškelti uh, vieną iš svarbiausių klausimų, o būtent e, kaip užtikrinti atsakomybę visų veikėjų visoje gamybos grandinėje, kad jie geriau ir aktyviau bendradarbiautų. E, ir įmonės, ir e, profsąjungos, ir tarptautinės įmonės. Taigi būtent čia norėčiau paminėti, kad Bangladeše Rana Plecas sugriuvimas su, su Tai buvo toks impulsas, kuris tikrai leis um, pagerinti darbo teisės, padidinti atlyginimą, pagerinti profsąjungų uh, e, galės. Taigi ta iniciatyva tokiu būdu e, galės duoti neblogą impulsą ateičiai. Kitas dalykas, reikėtų remtis EBPO darbais. Tai yra tikrai e, šios srities švyturys. Kita vertus, mums reikia E, skatinti partnerystę tarp viešojo ir valstybinio e, ir privataus sektoriaus. Ir reikėtų daryti viską, kas įmanoma, kad nevyriausybinės e, organizacijos uh, E, kuo aktyviau dirbtų, e, nustatant atsakomybės lygmenį visuose gamybos grandinėse ir pagerinant e, socialinius standartus. Štai tokios gairės, kurias norėjau išdėstyti, tačiau savai mes suprantame, kad artimiausių metų mes ir toliau glaučiai bendradarbiausime. Ačiū. Ačiū Jums. Gue, Frau Forenza. Gue frakcijos vardu, pane Forenza. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą. Manau, kad ateinančiomis savaitėmis turėsime galimybę aptarti šią nuomonę ir pasiūlyti savo indėlį į ją. Drabužių pramonė yra tas sektorius, kuriame dirba 15 milijonų darbuotojų Europoje ir Azijoje. Tūkstančiai jų dirba Europoje, šiame sektorėje ir daug, didžioji dauguma moterys. Verta paminėti, kad šis sektorius yra ypač imlus darbo jėgai ir madingi prekių ženklai bei e, įvairūs prekių ženklai naudojasi galimybę panaudoti darbo jėgą svetur. Ir kadangi čia yra daugia milijoninių, didžiulių įmonių, iškyla rizika e, dėl to, kaip jos elgsis Todėl reikėtų nustatyti prioritetus, reikėtų įvesti griežtesnį gamybos grandinės griežtesnę gamybos grandinės kontrolę ir valdymą ir numatyti e, susijusias teisės. Didžiosios e, įmonės turėtų prisimti atsakomybę taip pat, kad nustatyti pramoninių santykių struktūrą savanoriškų susitarimų nepakanka. Vyriausybės ir e, daugia šalės įmonės privalo užtikrinti e, visų teisių paisimą gamybos grandinėje. Tai apima e, ir teisę į kolektyvinius susitarimus ir teisę dėrėtis dėl e, tinkamo atlyginimų. Tai turi atsispindėti įstatymuose. E, Įmonės taip pat turėtų pristatyti savo socialinės politikos apžvalgą, kurią jos diegia, kad užtikrintų darbuotojų teisės. Ir būtent todėl drabužių pramonėje įmonės ypač e, privalo laikytis deramos tropumo prievolės ir gerbti darbuotojų teisės. Taip pat turime skatinti tarptautinius susitarimus dėl žmogaus teisų ir taip pat nepamiršti, akcentuoti, kad tos žiūrės įmonės turi jų nepamiršti. Pone Hautala, ačiū. Aš manau, kad problemos puikiai suprantamos ir susiję iššūkiai e, deramai pristatyti. E, ponas Karimiro Lolas Ančelis tai puikiai pristatė. Dabar atėjo laikas mąstyti apie priemonės ir ką daryti. Daugybė žmonių domisi e, vartotojų prekių kilme ir kokiais būdais tos prekės pagaminamos. Manau, kad drabužių pramonės iniciatyva būtų galimybė išplėtoti e, deramos trapumo prievolę, prievolę taip elgtis. Komisija apie tai masto jau gana ilgą laiką ir prieš perimant pirmininkavimą Olandijai tikėjomės, kad komisija parengs veiksmų planą dėl atsakingo verslo sektoriaus elgesio. Aš tikiuosi, kad tas planas netrukus bus paskelbtas ir taip pat bus parengtas pasiūlymas dėl e, saistomo, saistomos deramos prievolės, deramos tropumo prievolės Manau, kad galime pasižiūrėti prancūzus, kur jau imtas iniciatyvos ir ruošiama patvirtinti deramos trapumo prievolę įmonėms. Manau, kad tokią nuostatą reikia įvesti Europos mastu ir numatyti tokią prievalę visiems importuotojams ir pardavėjams Europos Sąjungoje. Man atrodo, tai būtų geriausia galimybė uh, leisti vartotojams pasirinkti, ką įsigyti ir, ir turėti visą informaciją, priimant tokį sprendimą. Ir FDD vardu frakcijos, frakcijos vardu ponė Begė. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pritarti padėkos žodžiams išsakytiems pranešėjui. Jo pranešime pristatė daugybę svarbių minčių ir nemažai klausimų dar reikia e, išplėtoti. Tai susiję ir su mano darbo atliktų kitame komitete dėl laisvos prekybos ir jos poveikio e, tvariai plėtrai. Tai susiję su vaikų darbu, e, asmenų su negale darbu ir darbuotojų teisų. Darbuotojų teisėmis. Turime užtikrinti galimybę dirbti tinkamomis sąlygomis ir užsitikrinti ekonominę nepriklausomybę darbuotojams. Kitas svarbus dalykas - lyčių aspektas. Kai buvo paminėta, 3 ketvirtadaliai tekstilės pramonės darbuotojų ES yra moteris. Ir būtent todėl ES turi užtikrinti geresnį moterų uh, dalyvavimą aukštesnio rango postuose, nes kadangi moterų e, juose yra mažai, dėl to pasitaiko nemažai piknaudžiavimo atvejų. Taip pat reikia e, žmonės tinkamai paruošti, surenkti mokymus saugumo klausimais ateityje, tai reiktų ypač akcentuoti. Ir tai turėtų būti vienas iš kriterijų, kuriuo remiantis skatintume tvarę plėtotę e, drabužių tekstilės sektoriuje. Reikia informacijos sistemos, taip pat viešos duomenų bazės internete, kad būtų už, galima užtikrinti atsekamumą. Tikiuosi, kad pranešėjas e, atsižvelgs į mano ir kitų šešėlinių pranešėjų siūlymus. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Ir tikiuosi, kad dabar išgirsime ir apie numatomą darbų tvarkaraštį rengiant šį dokumentą. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti šią tikrai svarbę temą. Taip pat noriu padėkoti INTA bei taip pat DEVE komitetų nariams ir pranešėms poniai Sančias ir ponui Sajad už jų pasisakymus. Mes tikrai esame jūsų pusėje šioje diskusijoje. Tai tikrai svarbi tema. Žinau, kad jūs norite sužinoti darbų tvarkaraštį. Mes rengėme darbinį dokumentą, kaip jau buvo minėta ir tikimės, kad tas pasiūlymas mm, bus pristatytas kovo mėnesį. Manau, kad galime viską suderinti su diskusijomis čia, kad pasinaudotume galimybę e, dalyvauti diskusijose čia ir kitose komitetuose. Rytoj, pavyzdžiui, e, Dėvė komitete e, bus svarstymai, kur ateis mūsų direktorato direktorius pavaduotojas. Nemažas darbas jau nuveiktas ir toliau numatoma nemažai darbų šioje srityje. Būtų vertinga tuos šešis, tas šešias idėjas, e, kurias paminėjo ponas Said, plėtoti. Tai aktualūs dalykai. Noriu pasakyti, kad daugybė komisijos departamentų uh, E, užsijima šią su sudėtingu sektoriumi ir sudėtinga gamybos grandinė. Aš esu iš DEFCO direktorato ir e, rengiamas labai visą apimantis požiūris, akcentuojama finansinė parama, e, taip pat parama vartotojams, lyčių aspektas, e, darami atlyginimai, atsekamumo klausimai ir tai susijęs su vartotojais. Siekiame susijęti vartotojus, gamintojus ir drabužių sektorių. Mes norime, kad būtų atliktas kokybiškas darbas, bet taip pat norime pabrėžti, kad daug jau nuveikta per pastaruosius kelis metus šios diskusijos tikrai svarbios ir mes mm, tikimės ir toliau su jumis dirbti. Noriu pabrėžti, kad mes savo ruoštų tikrai norime dalyvauti Europos parlamento diskusijose ir toliau su jumis draugė dirbti šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Viltis miršta paskutinė, sako pirmininkas bet kartais prireikia nemažai vilties vertinant komisijos darbą. Prisimenu susitikimą Niderlandų pirmininkavimo laikotarpiu Amsterdame, kur jūsų komisaras pažadėjo pristatyti iniciatyvą praėjusiu metu balandžio 21 dieną. Po to kalbėjomės e, su juo čia komitete ir tas pažadas buvo pakartotas. Kodėl Deverinta norėjo parengti šį pranešimą savo iniciatyvą? E, dėl to, kad komisija nesugebėjo e, pateikti reikalingo gairių dokumento Europos Sąjungoje. Ir mes tikime, kas, tikimės, kad šis dėvė ir in, inta pranešimas pastumės komisiją laiku e, pateikti pasiūlymą, galbūt šių metų balandžio mėnesį pareng, pristatyti bendrąją strategiją. Mm, kelios valstybės narės jau nemažai yra nuveikę šioje srityje. Niderlandai, Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija. Kodėl negalime patvirtinti koordinuoto požiūrio ES mastu, net po patirties Bangladeše? Todėl perduokite savo direktoriui ir komisijos nariui, kad mes iš komisijos, komisijos tikimės veiksmų, o ne tik pažadų. Dabar žodis pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Jūsų išsakyta žinia e, iš tikrųjų atlėpė mano mintis ir mano diskusijas su e, direktorato atstovais. Ir ta pati žinia buvo išsakyta jau daug kartų. Todėl dabar tikrai tikimės konkrečios pažangos. Aš suprantu, vertinant viską iš komisijos perspektyvos, kad jie bando šį klausimą apriepti iš kelių perspektyvų. Ir suprantama, kodėl yra bandoma pare, kodėl jie bando parengti visą apimančią strategiją ir atsižvelgti visus sudėtingus niuansus. Bet ir aš tikrai matau, kad komisija e, atsidėjusi dirba ir nori parengti vertingą priemonę ES, o ne tik padaryti kažką vien dėl to, kad atrodytų, kad ji dirba. Ir todėl esu pasirengęs skirti šiam klausimui dar daugiau laiko, jeigu tik mes visi dirbsime tinkamą kryptimį. Noriu padėkoti pranešėjai išdėvę komiteto, taip pat visiems šešėliniams pranešėjams už jų indėlį. Tikiuosi, kad vyks e, prasmingos diskusijos e, po. E, kolegų iš, iš socialdemokratų frakcijos pasiūlymų, kai aptarsime, koks teisinis pagrindas reikalingas ir kokios pusiausvros norime siekti tarp galiojančių e, taisyklių ir būtinybės patvirtinti labai griežtą, saistantį e, teisinį pagrindą. Remiantis čia, čia kalbu remdamasis tiesioginėmis diskusijomis su komisijos darbuotojais, Ir e, žinau, kad, kad rengiamas požiūris, kuris užtikrintų daug e, glaudesnį ir tiesioginį susijusius sektoriaus darbuotojų, veikėjų dalyvavimą, valstybių narių dalyvavimą. E, matėme, kad kai kur įgyvendinamos laisvanoriškų pagrindų grindžiamos sistemos, tačiau po uh, E, nelaimės Bangladeše pasiekta nemažai pažangos ir manau, kad iš to galime jau pasimokyti. Ačiū pirmininkė ir atsiprašau, kad aš vėlavau į posėdį šiandien. Per 12 metų darbo parlamente šį rytą nutiko du svarbus dalykas pirmą kartą. Pirmą kartą aš vėlavau į posėdį ir pirmą kartą posėdis prasidėjo laiku. Taigi dėl šių dviejų aplinkybių šiek tiek susviravo, išsimušė posėdžio pradžioje. Kaip jau sakiau prieš tai, mes čia remiamės 53 plus taisyklę. Dirbame kartu su Deve. Deve rytoj keisės nuomonėmis su generalinio direktoriaus pavaduotoju Taip pat bus ABPO e ir kitų atstovų. Visi nariai yra kviečiami stebėti apsikeitimo nuomonėmis su ekspertais rytoj DEVE komitete. Pakeitimus Pano Karimo pranešimai galima teikti iki sausio 27 dienos 12 valandos. Gerai. Dabar galime pereiti prie 14 klausimo. Tai yra garantijos skiriamos Europos investicijų bankui ir nuostolių apsauga. Ponas Čiko yra pranešėjas ir ponas Gasparė jį pakeis. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich vertrete gern heute unseren Kollegen äh, Chiku, der Kolegos, džiugiuosi galėdamas papaduoti pono Čiko, kuris dabar yra kitame posėdėje. Norėčiau perskaityti jo pranešimą. E čia yra nurodoma, kad jis dalyvauja kitame posėdėje iki 10 ryto. Šis pranešimas yra skirtas garantijoms, jeigu Europos investicijų bankas patiria nuostolių investuodamas į trečiasią šalis. Europos Sąjunga numato garantijas Europos investicijų banko išoriniams veiksmams tam, kad būtų užtikrinamas atitinkamas apsaugos lygis visoms skolinimo operacijoms. Pranešime yra atsižvelgiama ir į papildomas užduotis, kurios buvo priskirtas Europos investicijų bankui, ypač kai mes kalbame apie Europos diplomatiją. Labai svarbu, kad biudžetas skiriamas šiai garantijai būtų didinamas, kadangi buvo pademonstruota, jog operacijos buvo sėkmingos ir reikia naujo biudžeto iki 2020 metų būtina tinkamai reaguoti į iššūkius, kovoti su migracijos priežastimis, tad reikia, kad būtų skirtas 38,5 milijardų e, investavimas. 32 e, milijardai eurų iš, iš komisijos pusės leistų gerokai sumažinti Europos investicijų banko nuostolius ir pietričių Azijoje ir taip pat pietų Afrikoje ir rytų Europoje. Mes čia privalome apsaugoti ir visuomenės interesus, taip pat atsižvelgti į subrangą. Būtina, kad investicijų projektai būtų skaidrus, o jie yra būtini ypač nutolusiuose ES regionuose. Lauksiu jūsų pakeitimų ir tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo. Labai ačiū. Dabar SND ponas Šus. Labai ačiū. Mes pasisakome už tai, kad reikia kovoti su migracijos priežastimis. Gera idėja yra tai įtraukti. Mūsų supratimu reikėtų nurodyti, Reikia galvoti ne vien tik tai apie paprastus mokėjimus, reikia galvoti apie kovą su priežastimis. Reikia gerai suprasti, kodėl žmonės bėga iš savo šalies ir kaip mes galime jiems pagelbėti, kokius projektus čia galime pasitelkti. Finansavimas turi būti tiksliai nukreiptas, tik tokiu atveju mes galėsime pasiekti tinkamų rezultatų. Labai svarbu tinkamai panaudoti tas lėšas. Ir čia aš noriu paminėti antrą mums labai svarbų dalyką. Priežastis naikinti reikia per atitinkamas iniciatyvas, bet būtina užtikrinti atitinkamą skaidrumą. Reikia gerai suprasti, kokie yra Europos investicijų banko kriterijai, reikia apie tai diskutuoti. Būtina yra įvertinti, kas yra daroma su lėšomis ir koks po to poveikis. Tarkime, finansavimas skirtas Ukrainai. Mes čia rėmėmės 2007 metų analizę. Taigi, analizė buvo atlikta dar iki esamo konflikto. Reikia visuomet analizuoti situaciją. Aš manau, kad čia galime kliautis komisijos ir Europos investicijų banko norų aptarti visus šios aspektus. Negana to, reikia kelti klausimą, ar būtina didinti biudžetą ar ne. Kartais galima sakyti, kad daugiau pinigų gali atnešti daugiau naudos, bet viską reikia gerai išanalizuoti ir kuo geriau panaudoti tas lėšas. Dėkuoju dabar ponas Lūnės. Aš manau, kad šiandieną mes čia matome revoliuciją Europos vystimusi politikoje ir aš džiugiuosi tai matydamas. Tai yra ambicingas išorės investicijų planas, partnerystė su trečiosiomis šalimis ir mano supratimu tai tikrų tikriausia revoliucija. Seniau apie Afriką kalbėdavome kaip apie mūsų paramos gavėją, o dabar ją vertiname kaip tikrą partnerę, kaip ekonominę ir strateginę partnerę tiesiog paramos dalymas mums e, naudos neatnešė, vadinasi, šiandieną turime keisti požiūrį, turime įtraukti privatų sektorių, užtikrinti privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės. Jei norime kovoti su migracijos priežastimis, privalome dirbti su Afrika. Čia norėčiau pabrėžti kelis aspektus, bet to turėsiu ir klausimą. Pirmiausia, Tai labai gerai, jog yra numatytos priemonės skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mažos ir vidutinės įmonės trečiosiuose šalyse jų įtraukimas yra nepaprastai svarbus, bet reikėtų nepamiršti ir mažų bei vidutinių įmonių Europoje. Reikia gerinti ir jų prieimą prie finansų, tai didins jų konkurencingumą. Antras aspektas. Mes pritarėme pasiūlymams nukreipti AIB projektus į infrastruktūrą, ir transportą. Tokie projektai gerokai padidintų prekybos potencialą. Ypač čia pasižiūrėtume į tai, kas vyksta JAV. Labai svarbu tą potencialą didinti. Na ir esminis klausimas. Kaipgi dėl Europos investicijų banko maksimalaus finansavimo? Pagal bendrą mandatą aš matau, kad pranešėjas siūlo gerokai didinti finansavimą. Jis siūlo kur kas didesnį biudžetą negu siūlo komisija, bet klausimas, iš kur bus paimti tie pinigai. Ar pranešėjas siūlo didinti biudžetą, ar jis mano, kad tas biudžetas bus paimtas iš kitų sričių. Tai norėtume gauti daugiau informacijos ir be abejo laukime tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Ačiū. Alde vardu, ponė Desandės. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai tikrai viskas labai buvo gerai pristatyta jo koordinatorius. Aš norėčiau pasakyti, jog pritariu kryptims, kurios buvo išdėstytos, labai gerai mm, Europos. Europos tarptautiniam bankui suteikti didesnius įgaliojimus ir kalbant apie tranzitinės šalis ir visą kitą, man atrodo, čia viskas labai gerai. Aš manau, kad e, reikės didinti skiriamas lėšas. E, žinoma, jeigu bus pinigai nukreipiami kitiems projektams, tai tada turbūt reikės didinti didžiausias galimas sumas. Mm, dar mažų ir vidutinių įmonių finansavimas. Čia manau, kad reikėtų jį pagerinti ir tai yra žingsnis, kurį turėtų žengti Europos investicijų bankas. Toliau bendras nuoseklumas. Reikia, kad Europos investicijų banko e, vedama politika dėrėtų su europinė politika, kad nebūtų e, dempingo dempingo, kaip kad e, Saulės baterijų gamybos Kinijoje atveju, kai EIB tą gamybą finansavo. Na, labai svarbus yra nuseklumo klausimus ir aš manau, kad parlamentas turėtų viską stebėti akiliau, kad e, būtų galima uh, mums taip pat pareikšti savo nuomonę įvairiais klausimais, tame tarpe ir apie EIB. Žodžiu, geresnė kontrolė iš Europos parlamento pusės. Pane Hautala. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime gerai apmastyti tokį naują Europos investicijų banko vaidmenį. Gali būti, kad bankas taps tikru vystimo banku, bet turiu pasakyti, kad rimtų vystytojų patirtis rodo, kad bankas negali vykdyti projektų pagal tarptautinius standartus, kurie būtų atitinkamai veiksmingi. O tai yra būtina, jeigu mes pasitelkėme mokymą mokesčių mokėtojų pinigus. Reikia pagalvoti, kaip bankas gali pagerinti projektų kokybę. Negana to reikia suprasti, kad svarbus ne vien dideli projektai. Bankas turi išmokti, kaip dirbti ir su mažesniais partneriais. Toks garantijų fondas yra būtinas, bet jis negali atnešti nuostolių. Aš labai abejoju, ar yra pagristas tas pranešėjo noras padidinti biudžetą. Reikia pirmiausia dėmesį skirti darbų kokybei. Paskutinė pano pastaba yra tokia. Jei mes čia viską suvesime tik į migracijos priežasčių naikinimą, tai tikrai klysime. Reikia nepamiršti, kad vystimosi politikos priemonės pirmiausia turi būti skirtos uh, skurdo naikinimui ir kovai su kitais globaliais iššūkiais. Be abejo, migracija yra iššūkis, bet būtų neteisinga viską sudėti po vienu skiečiu. Dėkoju. Ponas Bergė. Dėl to, ką ką tik pasakė ponia Hautala, aš Beje, norėčiau priminti, kad rytoj po pietų biudžeto komitete vyks klausimas ir seminaras bus kalbama apie ES biudžeto priemonės. Manau, kad tai puikiai susisieja su šia tema. Per keliarus pastaruosius metus mes matėme įvairių tendencijų. Reikia pagalvoti, kaip galime užsibrėžti pasiekti užsibrieštų tikslų ir ES, ir už jos ribų. Reikia ieškoti naujų priemonių, naujų modelių. Beje, e, klausimą dalyvaus ir komisijos narys Jotingeris. Ir jis kalbės apie tolesnę priemonių integraciją. Mes matome, kad dažnai biudžetas yra valdomas taip, kaip jį valdytų bankas. Kartais tai gali būti tinkama, bet reikia nepamiršti, kad yra įvairių savanoriškų įsipareigojimų, kurie nebuvo atitikti. Atrodo, kad atsiranda spragos tarp to, kas buvo pažadėta ir finansavimo. Dabar čia kalbama apie migracijos priežasčių panaikinimą, bet reikia suprasti, kad tam yra būtinos atitinkamos priemonės. Reikėtų visų pirma pasižiūrėti tai, kokia oligarchija vyrauja atitinkamose šalise. Mums kiekvieną šalį reikia vertinti atskirai. Aš tikiu, kad šis komitetas turėtų geriau vertinti Europos investicijų banko kompetencijas ir tai, kaip jos gali būti panaudotos šioje srityje. Reikia atkreipti dėmesį, kad parlamento balsas ne visuomet yra išgirstamas. Pavyzdžiui, Valstybės narės gali skirti 3 milijonus eurų ir jų balsas bus išgirstas atitinkamame komitete, o parlamentas nebūtinai yra išklausomas. Bet mes privalome įsitraukti. Todėl mums reikia tinkamai dirbti su komisija ir priimti bendrus sprendimus manau, kad e, negalima tam kenkti. Manau, kad tikrai galime imtis veiksmų, kurie pagerins situaciją. Dėkoju. Ačiū, ponė Bėgi. Norėčiau visiškai pritarti jūsų žodžiams. Visi fondai ir visos priemonės, bandžiau juos surašyti viename popieriaus lape ir tai, kas gavosi, primena abstraktų piešinį. Iš ties sunku užsitikrinti skaidrumą ir užtikrinti bendrą sprendimų prieimimo procedūrą dalyvaujant parlamentui. Todėl turime įsigilinti į tai, kaip sugražinti finansinės priemonės į parlamento sferą ir užtikrinti demokratinę kontrolę. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Bjorn Gabriel, e, politikos departamento vadovui iš Europos investicijų banko. Ačiū pirmininkė gerbiami nariai, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte AIB į šiandienos diskusijas ir už pastangas, e, kurių rezultatas gerai parengtas nuomonės projektas. Į EIB sveikina požiūrį pasirinktą šioje nuomonėje. Taip pat džiaugiasi ELM vidutinės trukmės peržiūros rezultatais konkrečiau kalbant, e, siūlytos viršutinės rybos 108 milijardų eurų leis EIB pasiekti gerų rezultatų gyvendant ES politikos prioritetus, kuriuos, kurių siekti bankui patikėta, e, nes mes, kaip ES bankas, įgyvendiname, įgyvendiname šią politiką siekdamas konkrečių tikslų. Mes to imamės ne savo ruoštų, mes tai darome e, taip nusprendus ES ir tarybai bei komisijai komisijai ir Europos parlamentui prieimus atitinkamus sprendimus. Tai labai svarbus aspektas, kurio reikia nepamiršti. Siūlomos viršutinės ribos leis, mus iš, leis mums išlaikyti dabartinius skolinimo lygmenis metinius e, regionuose ir šalise, kur, kur, kuriuose mes e, turime dirbti ir tai siunčia gerą žinę šalims partneriams. Taip pat tai leis EIB siekti ES tikslų, užtikrinti reikalingus standartus ir užtikrinti matomumą naujose šalise - Kuboje, Irane, Afganistane. Afganistane kaip numatyta ir kaip svarstama šiuo metu įtraukti tas šalis į ELM. Tai taip pat leis mums paremti pamatinės iniciatyvas, kurių tikslas užtikrinti ES e, politinį vaidmenį pasaulyje. Ar kalbame apie globalinę strategiją, apie migraciją, klimato kaitos veiksmus, ar ekonominę diplomatiją, kuri jau buvo minėta anksčiau, ir e, MVI veiklą. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, šiandien kaip tik EIB pristato praėjusiu metu a, veiklos ataskaitą ir komitetui galbūt įdomu bus sužinoti, kad praėję metai buvo rekordiniai EIB veiklos metai, e, kal, vertinant MVI suteiktą paramą Europos Sąjungai, Sąjungoje, darbinis kapitalas, e, fin, finansinių trautų, srautų finansavimas, e, paramos teikimas ir taip toliau. Be to, mes šiuo metu kaip tik peržiūrime ką dar e, mūsų bankas galėtų nuveikti ekonominės diplomatijos kontekste ir ieškome daugiau galimybių e, didės, didinti prekybos finansavimo, taip pat e, paskolų teikimą vietos valiutomis. Ir šiame kontekste norėčiau akcentuoti tai, kas yra išdėstyta nuomonė šiuo klausimu. Mes uh, palaikome siūlymą padidinti ELM kitame finansavimo laikotarpį, atsižvelgiant į pastaruosius įvykius susijusius su priekyba arba migracija. E, iškilę iššūkiai niekur nedings. Ir jeigu turėsime e, e rimtas, stipres priemonės banką, kuris veiks ES vardu, tai mums padės geriau įtraukti e, visą daugybę e, plėtrai skirtų instrumentų, kad partneriai galėtų geriaus, geriau jais naudotis atinančiais metais. Žvelgiant plačiau, kalbant ne, ne tik apie veiklą, bankas veikia laikydamasis ES teisės aktų ir aukščiausių galiojančių tarptautinių standartų. Noriu pasakyti, kad mes nesustaikome su tuo, e, ko pasiekime, bandome e, dirbti dar geriau. ataskaitų teikimas ir skaidrumo reikalavimas. Laikomės tų reikalavimų ir, pavyzdžiui, dabar svarstame galimybę skelbti mūsų banko valdybos posėdžių protokolus viešai. Tai tikrai būtų precedento neturintis e, atvejais. Ir Taip pat noriu pabrėžti, kad mes turime suderinti dvigubą mūsų banko e, prigimties pobūdį mes turime e, derinti tą faktą, kad esame es institucija ir užtikrinti taip pat tinkamą paslaugą klientams. Noriu padėkoti komitetų ir pranešėjams už nuomonę. Mes esame pasirengę e, toliau svarsyti su jumis visus šiandien iškeltus klausimus. Taigi mes esame ES bankas. Siūlau jums naudotis mūsų egzistavimo galimybę. Der Berichterstatter noch darauf reagieren? Ar pranešėjas norėtų dar su Ne, tuomet man belieka Jums paskelbti, kad pakeitimus galima pateikti iki pirmadienio 6 vasario vidurdienio. O 28 vasario balsuosime. Ačiū visiems dalyviams diskusijoje. Dabar paskirsime valandžiukę balsavimui. Pirmasis balsavimas bus sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi Alavo, Tantalo, Volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pas, pasitvirtinimą susijusiu su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu. Darbai baigti buvo 22 lapkričio. Na, o dabar jau galime pradėti e, tvarę, tvarę e, priekybą keturiais e, metalais - alavų, tantalų, volframų ir auksų bei jų rūdomis. Tai yra labai didžiulė, e, didžiulė rizika kelintis metalai tiems žmonėms, kurie gyvena jų gavybos zonoje. Iš Europos pusės tai buvo labai didžiulis pasiekimas. Ačiū ponui Vinkleriui, pranešėjui bei visiems, kurie dalyvavo darantis dėl šio teisinio pasiūlymo. Prekybos politika, kuri paremta vertybėmis yra įmanoma. Aš esu laimingas galėdamas tą konstatuoti. Ponas Vinkler, ir norėtumėte dar pakomentuoti? Pirmininkė, kolegos, trumpai noriu pasakyti, kad, kad e, nusipelno pagirų visa komanda, šešėliniai pranešėjai, visa e, darybinė grupė, kuri dėrėjosi jums pirmininkaujant, pirmininkė, taip pat ir sekretariatas bei ekspertai, kurie visi puikiai padirbėjo. E, Aš tikiuosi, kalbėdamas apie šiandienos darbą, kad klausime tarptautinėme prekybos komitete nusiusime labai tvirtą žinę plenariniam posėdžiui, e, svarst, rengiant šį dokumentą dėl reglamento. Herzlichen Dank. Um, der... Dėkuoju. Šiuose darybose mūsų partnerių buvo taryba tačiau ji labai nekaip žiūrėjo į privalomus teisės aktus. Ir reikėjo labai padirbėti tarybą įtikinėjant. Tuo tarpu taryba nuomonę pakeitė, leidosi įtikinama. Ir mm, mūsų buvo gautas laiškas, kuriame išreiškiamas tarybos pritarimas. Aš manau, kad čia yra dar sunkiau, čia buvo dar sunkiau negu Dot Friends Act Amerikoje. Na, mes kaip tik tais dabar užsiemėme tokiais klausimais, kad šių mineralų pardavimas būtų teisingas. Taryboje buvo nagrinėjami irgi kai kurie dokumentai, todėl balsuosime keletų klausimų, viskas e, turi tą pačią teisinę vertę ir bus paskelbta oficialiame leidinyje. Štai ką norėjau Jums pasakyti prieš balsavimą. Aiškinamas, kodėl bus trys balsavimo etapai. Plenarinėme, balsa, plenarinėme balsuosime antrajame kovo plenarinėme dėl šio klausimo. Pirmiausia, siūlau išbandyti balsavimo sistemą, tikiuosi jūs visi turite savo balsavimo korteles nes e, reikės daug kartų balsuoti elektroniškai. Be to reikia pasižiūrėti, kiek narių galinčių balsuoti yra šioje salėje. Taigi bandome sistemą, pradedame. Taigi, Turime vienu EPP nariu per daug. Ir mm, balsas iš salės sako, kad šiame parlamente visada pasitaiko kažkodėl tai daugiau EPP narių galinčių balsuoti. Antrą kartą bandome sistemą, pradedame. Kągi, dabar viskas gerai. Taigi pirmiausia, balsuojame dėl šių mineralų. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 41 balsavus teigiamai ir 39 neigiamai. Toliau pareiškimai. Dar kartą balsuojame elektroniškai, prašau. Pradedame, baigiame balsuoti. Tas pats rezultatas 41 ir 39. Ir trečią kartą balsuojame dėl politinio susitarimo. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Na, o rezultatas ir toliau lieka tokiu pačiu kaip pirmieji du. Taigi, ką tik buvo patvirtinta labai didelė dauguma ateities teisės aktas. Toliau 16 klausimas. ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė. Pirmininkas pridūrė, kad e, ši stabilizavimo priemonė taip pat priima, pri, apima ir Ekvadorą. Pane Sarnės, ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio e, pranešimo, ačiū visiems, kurie dalyvavo trilogo darbe. Mm, buvau labai laiminga galėdama konstatuoti, kad atsižvelgta į parlamento nuomonę. Taigi visiems labai didelis ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Vėlgi norėčiau pasakyti, kad mums pavyko susidėrėti su taryba dėl priimtino stabilizavimo mechanizmo, stabilizavimo priemonės priimtinos Tai yra labai svarbi priemonė visų šių trijų šalių ekonomikai, o tuo tarpu mes taip pat atsižvelgėme ir į Europos bananų augintojų poreikius. Taigi elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. 39 už, 2 prieš, vėlgi triuškinanti dauguma. Ačiū pranešėjai ir sveikiname ją. Toliau 17. Alyv palmių aliejus ir atogražų miškų naikinimas. turime nemažai pakeitimų. Bet nebūtinai elektroniniu balsavimu balsuosime. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau. Pirmas pakeitimas irgi galėjo būti patvirtintas, kas už jį, kas prieš, kas už pirmą pakeitimą, iš naujo, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ar galėtumėte patikrinti, kas ne? Taip mes patikrinsime elektroniškai, balsuojame visi dėl pirmo pakeitimo. Pradedame. Atmesta. Vienas A kompromisas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Neaišku, todėl turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Vienas A kompromisas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinti. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 18. Pradedame. Balsuoti baigėme. Patvirtinta. Toliau 20. Čia tik antra dalis 20. Kas už 20 pakeitimo antrą dalį? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Toliau 27 pakeitimas. Ne, 25 atsiprašau. sako pirmininkas. Praleidau 25, todėl dėl jo ir balsuojame. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau jau tikrai 27, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad e, atmestas šis pakeitimas, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trisdešimt devintas pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Keturiasdešimt pirmas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Toliau ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl ketvirto kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Keturiasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau eina 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kitas pakeitimas 54, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atrodo, kad nepatvirtintas, tačiau pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Ir matome, kad šis pakeitimas yra atmestas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 62, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Baigėme balsuoti dėl pakeitimų. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. vėlgi didžiulė dauguma ir pranešimas patvirtintas. Sveikinu pranešėją. 18. Pran... Klausimas darbo tvarkėje. ES bendra priekybos politika atsižvelgiant į laukinės gamtos tvarumo reikalavimus. Pirmiausia, balsuosime dėl 24 pakeitimo, kas už, kas prieš, Kas susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl šio 24 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dvidešimt šeštas pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 28. Už, prieš, susilaiko, atmesta Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 28. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 31, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 33, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 39, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 40 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 41 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 43 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta 44 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta 45 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad nepatvirtintas, tačiau pasitikslinsime dėl 45. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 48 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 52 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Mm, toliau 65-ame pakeitime yra viena dalis, dėl kurios reikia balsuoti atskirai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 71 už prieš susilaiko patvirtinta, 72 už prieš susilaiko atmesta, 73 už prieš susilaiko atmesta, 74 ir 75 yra lingvistiniai pakeitimai, 9 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 77 kas už, kas prieš kas susilaiko, atmestas. 78 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Aštuonisdešimtasis pakeitimas. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Antroji dalis. Negalioja tokiu būdu. 81 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 82. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 83. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, 84 kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas um, patvirtintas, 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pirmas ir antras tokie patys, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta trečias, ketvirtas, penktas taip pat tokie patys, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime. Dėl trečio, ketvirto ir penkto pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštasis ir aštuntas atkrenta. Devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dėl 19 pakeitimo tikriname, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš. Patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Ir pagaliau galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. visi balsavo, tačiau balsuoti baigiame. Bals... 40 už, niekas nesusilaiko ir niekas neprieš. Todėl vieningai patvirtinta Eman Matlarkin nuoširdžiausi sveikinimai. Aš manau, kad šiandieną mūsų tiek daug, kadangi balsuojame. Toliau Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir priekybos susitarimo sudarimas. So. Don't be that impatient. you are too fast, Mr. President. I, I try to be fast as I can, so. And, uh, viskas sparčiai e, padaryti ir prekyba ir civilinė aviacija taip pat svarbus klausimas, bet neprieštaringi. Turime balsuoti dėl 19 e, klausimo priedo prie 2015 susitarimo dėl priekybos civilinės aviacijos orlaiviais. Vienas balsavimas ir balsuoti pradedame. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Ta pati dauguma kaip ir ankstesnių klausimų. Ir dabar balsuosime dėl 20 punkto. Taigi, ar pritarti e, ES ir Kanados prekybos susitarimui, CETAI, pritarti jam ar jį atmesti. Balsuosime taip pat ir dėl bendro aiškinamojo instrumento ir bendros deklaracijos. Kaip žinote, pagal 31 straipsnį protokoluose esantis pareiškimai, bei papildomi pareiškimai, bei bendri pareiškimai yra sutarties dalis. Todėl mes balsuojame čia ir dėl įgyvendinimo priemonių ir 38 pridedamų e, deklaracijų. O yra nemažai pakeitimų, dėl kurių turėtume balsuoti. bet dėl visų tų pakeitimų galime balsuoti elektroniškai. Ir, dėl, ir taip ir balsuosime, dėl jų visų. Taigi visų pirma trečiasis pakeitimas. Trečias, ketvirtas ir penktas tapatus pakeitimai. Balsuojame. Und die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Visi trys pakeitimai atmesti. Šešioliktas 20, 16 e, už, 25 prieš, susilaikiusių nebuvo. Toliau septintasis pakeitimas 108.7 punktas. Balsuojame dėl atidėjimo. Balsuojame. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Tokia pati dauguma už, tokia pati dauguma prieš, 16 už 25 prieš. Ir dabar Aštuntasis pakeitimas. Atsiprašau, aš šeštasis pakeitimas, sako pirmininkas. Taip pat pagristas paremtas 108 straipsnio 7 punktų darbo tvarkos taisyklių. Čia siūloma atidėti viską penkiems mėnesiams. Balsuojame dėl šio pakeitimo. Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 15 už, 26 prieš. O dabar pername prie galutinio balsavimo pranešimo be pakeitimo, kurį teikia pranešėjas. Balsuojame. Und die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 25 už, 15 prieš, vienas susilaikęs. Die Empfehlung fürs Plenum. Äh, Plenariniai sesijai rekomenduosime pritarti šiam susitarimui ir diskusijos bei balsavimas plenarnėme posėdėje veikiausiai vyks vasario 15-ąją, e, prasidės 9-ąją valandą ryto diskusijos, o balsuosime vidurdienį. Beglückwünsche, beglückwünsche unserem Berichterstatter Herrn Pabriks, aber auch alle. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Pabriks bei taip pat visus kolegas už išsames diskusijas šiuo klausimu pastaraisiais metais. Manau, kad mes, parlamentas, e, pasiekėme, kad tas tarimo tekstas būtų ženkliai patobulintas ir atsižvelgiant į bendrą pasaulinę padėtį ir vykstančius pokyčius Junktinėse valstijose, manau, kad tai svarbus ženklas užtikrinant stabilesnį e, globalizacijos reglamentavimą. Tuo ir baigėsi mūsų balsavimo sesija ir pereiname prie 21 darbo tvarkės punkto. Ja. So. Äh, da geht es gegen gedammte und äh, subventionierte. 21 klausimas. Tai yra subsidijuotų importų dempingas tų šalių, kurios nepriklauso ES. Čia turime naują reglamento pasiūlymą iš komisijos. Jeigu kas nors nori aptarti savo reikalus, tai prašau palikti salę. Prašau tylos. Go, President. So, also die Frage, wie wir auf äh, Gedamt. Taigi, klausimas, kaip reikėtų spręsti importo dempingo ir subsidijuoto importo klausimus, jeigu nėra taikomos atitinkamos PPO apsaugos procedūros. Mes čia turime galvoti apie alternatyves išeitis yra 164 pasaulio priekybos organizacijos narės, bet ne visos laikosi atitinkamų standartų. Būtent todėl ir buvo parengtas šis reglamento pasiūlymas. Pone Sikų, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pradėdamas nagrinėti komisijos pasiūlymą, aš norėčiau nurodyti, kad vyko pirminis susitikimas kaip dalis inte posėdžių. Aš manau, kad labai svarbu yra išnagrinėti šį klausimą, kuris jau keliarius metus ir ypač pastaruosius kelias mėnesius yra tikras ES priekybos darbo atvarkės prioritetas. Parlamente vyksta nemažai veiklos šioje srityje. Pirmiausia, labai svarbu yra pasižiūrėti į tarptautinius scenarius. Per pastarąjį laiką viskas labai pasikeitė. Dėl Brexit be to dėl to, kas vyksta valstybėse narėse ir jų nacionalinėje politikoje, o taip pat dėl JAV įvykių. Aš viliuosi, kad mes sugebėsime suderinti savo požiūrius. Visą tai leis pasiekti nusistatytų tikslų. Aš manau, svarbiausia čia yra apsaugoti Europos pramonę. Jie apsaugoti turime geriau suprasdami, kaip geriausia taikyti prieinamas priemonės. būtina imtis atitinkamų žingsnių. Reikia ieškoti tinkamų atsakymų. Visi tie atsakymai turėtų būti ne vien tik tai politiniai. Tokia mano įžanga. Norėjau visą tai pabrėžti pačioje pradžioje. Dabar dėl pranešimo apie naujus metodus. Komisija čia parengė dokumentą. Nemažai vairiausių įvykių nutiko po to ir aš norėčiau įvertinti dabartinį pasiūlymą bei taisyklės. Lyginant priemonės reikia pasižiūrėti ir į Europos parlamento rezoliuciją. Turime palyginti, ar tai, kas svarbu parlamentui, atitinka tai, ką siūlo komisija. Europos komisija siūlo pakeisti metodą kuris yra taikomas prekės kainai. Tos prekės, kuri yra gaminama ne rinkos ekonomikos šalyje. Europos komisijos pasiūlymu yra siekiama nebeatskirti tų šalių, kurios yra rinkos ekonomikos ir kurios nėra jomis. Reikia suprasti, kad gali atsirasti iškraipimas. Pavyzdžiui, tam tikroje šalyje gali atsirasti rimtas rinkos iškraipimas. Taip gali būti dėl valstybės kišimuose. Tokiais atvejais komisija numato alternatyvų metodą. Pagal dabartinę taisyklę yra numatyta, kad būtina taikyti analogišką šalies metodą tam, kad būtų nustatyta kaina. Tai pirmoji atveju mes matome didžiulį iškraipimą, o antrojų atveju skirtumas atsiranda dėl analoginio šalies metodo. Visą tai iškraipo rinką Ir mūsų supratimu nėra gerai naudoti kainą iš eksportuojančios šalies. Čia turime žiūrėti į gamybos ir pardavimo kainą. Reikia viską lyginti su kainomis, kurios nebuvo iškraipytos. Svarbus yra ir dar vienas aspektas. Reikia geriau išnagrinėti kitas galimybės. Komisija gali parengti ataskaitą įvertindama atitinkamą šalį. Gali pasižiūrėti, ar yra iškraipimas toje šalyje, ar reikia kitokio metodo. Tuomet galima remtis tą ataskaitą atliekant tyrimą tam tikroje šalyje. visą tai, ką dabar matome, kelia didžiulį nerimą. Europos pramoniai visą tai ypač svarbu. Vyko daug susitikimų su Europos pramonės atstovais. Kągi jie sakė? Jie nurodo, kad labai svarbu yra suprasti, kaip bus užtikrinamos priekybos garantijos. Čia kyla daugybė klausimų. Pirmasis žingsnis, kurį aš bandžiau aprašyti – Na, man atrodo, kad tai, ką siūlo komisija, ne visai atitinka Europos parlamento rezoliuciją. Turime penkis kriterijus. Ir man atrodo, kad tie penki parlamento kriterijai nėra atspindėti. Bet čia yra atsižvelgiama į rinkos ekonomikos statusą arba jo nebuvimą. Man atrodo, kad komisija čia pasirinko neteisingą požiūrį. Reikia visą tai gerai išnagrinėti. Negana to, reikia prisiminti, kad nemažai valstybių narių ir pats parlamentas savo rezoliucijoje parašė glaudesnio kontakto tarp didžiausių prekybos partnerių. Dabar pasaulio prekybos organizacijoje labai dažnai JAV ir Kinija viską vetuoja. Jos nenori pripažinti ar suteikti Kinijai rinkos ekonomikos statuso. Bet komisija į tokią situaciją neatsižvelgia ir pateikė naują pasiūlymą. Reikia nepamiršti, kad iškelti klausimai, bet to, ką aš jau paminėjau, kad buvo imtas ir apeliacijos prieš mūsų dabartinį teisinį pagrindą. Visą tai turi poveikį ir tam pasiūlymui, apie kurį dabar diskutuojame. Visą tai yra susijęs su tuo, kad JAV ir Kinija nenori pripažinti Kinijos rinkos statuso, rinkos ekonomikos statuso. Čia reikia įvertinti visus su rinkos ekonomikos statusu susijusius aspektus ir pagalvoti, ar turėtų būti sutiktas tas statusas ar ne. Daugybė Europos pramonės atstovų išreiškė savo nuomonę. Buvo atliktas ir poveikio vertinimas, buvo kalbama apie įrodinėjimų naštą. Na, iš Europos komisijos ataskaitos nėra visiškai aišku, ar buvo atsižvelgta į atitinkamus įsipareigojimus. Man atrodo, kad tai turėjo būti padaryta. Dar vienas svarbus teisinis aspektas. Jis yra susijęs su parlamento vaidmeniu. Man atrodo, kad pagal komisijos požiūrį parlamentas yra nustumiamas į šalį. Reikia geriau suprasti situaciją. Klausimas tikrai nėra paprastas. Čia matome daugybę žingsnių, daugybę etapų pagal tai, ką siūlo komisija. Tarptautinė priekyba yra susijusi tarpusavyje. Mes čia turime ir ES mechanizmus, ir jos tarptautinių partnerių mechanizmus. Visi jie yra tarpusavyje susijęti pačiais įvairiausiais lygiais. nėra vieno teisinio pagrindo. Nėra vienodų sąlygų visiems tarptautiniu lygiu. O dėl to gali atsirasti įvairių apeliacijų. Svarbu yra štai kas. Komisija turi įvertinti tas skirtingas sistemas ir pagalvoti, kaip galima būtų jas suderinti. Būtina pasižiūrėti ir tai, kas vyksta Kinijos, JAV rinkose. Turime palyginti jų situaciją su savo rinka. Žinoma, pranešėjas, aš ketinu ateityje tai išnagrinėti. Kągi norėčiau sužinoti iš Europos komisijos. Ar šis pasiūlymas leis mums turėti tinkamas garantijas kovoje su dempingu? Ar yra Čia atsižvelgiama į įvairių suinteresuotų šalių išsakytas abejonės, įskaitant ir parlamentą. Be to, norėčiau žinoti, Ar komisija įvertino naujus aspektus? Čia kalbu apie Kinijos apeliaciją. Žinoma, reikia įvertinti visus sistemos aspektus, apie tai jau kalbėjau. Privalome geriau suprasti, kokia yra komisijos pozicija. Aš jau kalbėjau apie tai, kad būtina suderinti ir Europos parlamento rezoliuciją su pasiūlymu, apie kurį dabar diskutuojame. Pirmininkė, aš noriu pasakyti štai ką. Tokiai temai reikia daug laiko. Mes privalome įvertinti pačius įvairiausius aspektus tam, kad viską gerai suprastume. Juk šie veiksmai labai paveiks Europos pramonę, ir plieno pramonę, ir keramikos pramonę. Dabar tos pramonės šakos susiduria su sunkumais ir jų atstovai nori žinoti, kaip šis pasiūlymas paveiks jų situaciją. Privalome išklausyti tuos, kuriuos pasiūlymas paveiks, ypač mažas ir vidutinės įmonės. Aš visuomet labai domiuosi mažų ir vidutinių įmonių situaciją ir ketinu tai daryti ateityje. Tai itin svarbu. Reikia nepamiršti ir horizontas 2020 tikslų, tvarumo tikslų. Taip pat būtina išsaugoti darbo vietas pramonėje. JAV bent jau kol kas Prezidentas juda protekcionizmo link, jis nori apsaugoti savo šalies interesus. Situacija labai įdomi, ypač turint omenyje tai, kas buvo davusia pasakyta apie Kiniją ir jos situaciją. Taigi, čia egzistuoja daugybė elementų, kuriuos reikia gerai išsamei išnagrinėti. Dabar jau pereisiu prie savo pastabų apibendrinimo. Labai įdomu, ką kiti nariai pasakys šiuo klausimu. Lauksiu tolesnio darbo su jais ir tikiuosi, kad rasime tinkamą pusiausvyrą bei susitarsime. Būtų labai įdomu išgirsti ir ką komisija turi pasakyti. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar SND. Pane Moska ir ponas David Martin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dabar kolegos vardu, Alesijos vardu perskaitysiu pranešimą. Prieš peržiūrėdama pasiūlymo turinį norėčiau pabrėžti, kad nagrinėdami šį klausimą mes turime prisiminti, kad dabar esame kryškelėje. Visi rūpiname savo darbuotojais ir įmonėmis, bet vis sunkiau yra suprasti, kas atneštų geriausių rezultatų. Todėl privalome galvoti apie naują perspektyvą ir atsakomybę. Tai nereiškia, kad mes turime uždaryti visas duris, bet būtina siekti tvirtų tarptautinių taisyklių. Mes kaip ES turėtume čia būti lyderiais ir kovoti su JAV, kuri su trumpu priešakyje pasisako už protekcionizmą, bei Kinija. Reikia suprasti, kad Europos komisijos strategija nebuvo sėkminga per keliarius pastaruosius metus išvaistėme pernelik daug laiko. Praėjusiu metu rezoliuciją mes kreipėmės į komisiją ir prašėme pasiūlymo, kuris atitiktų Europos pramonės pra ir darbuotojų interesus. Parlamentas čia turi tikrinimo teisę ir privalo ją pasinaudoti iki atitinkamų laiko terminų. Viena iš problemų yra aiškumo trūkumas, neaišku, kokia yra ta procedūra, kaip būtų įvertintos šalių ekonomikos, kokie sektoriai būtų analizuojami, kas konkrečiai tuos tyrimus atliktų. Dėl alternatyvios metodologijos tai trūksta atskirimo tarp rinkos ir nerinkos ekonomikų. Dėl to atsiranda akivaizdus iškraipimai. Mūsų supratimu, pasiūlyme reikėtų geriau apibrėžti tas sąlygas, kurių atveju būtų galima imtis alternatyvios metodologijos. Darbuotojų ir pramonės ateičiai labai svarbu, kad ateitis būtų nuspėjama. Kitas klausimas yra dinėjimų našta. Jau dabar Europos gamintojai kenčia nuo iškraipimo. Jie prašo sąžiningų sąlygų. Mes čia kalbame ne apie protekcionizmą, o apie vienodas sąlygas visiems. Negana to, neaišku, ar naujas pasiūlymas atitiks PPO prievalės. Žinoma, mes turime vertinti pateiktą tekstą, bet turime nepamiršti, kad konsultacijos su PPO tik prasidėjo, tad parlamentas turėtų atitinkamai viską apmastyti. Dėkuoju. Um, für die ICA e Helmets. EKR frakcijos vardu Panas Liūdnes, ačiū pranešėjai iš tokį išsamų pristatymą. Mes e, džiaugiamės principais išdėstytais, kuriais paremtas komisijos pasiūlymas. Svarbu, kad ES laikytųsi ne tik tarptautinių įsipareigojimų, bet kad ir e, išlaikytume gebėjimą e, prireikus imtis e, reikalingų priemonių, kad galėtume pažaboti e, E, konkurenciją e, ardančią veiklą ir kad įmon, mūsų įmonės turėtų galimybę veikti e, vienodomis gal, sąlygomis. O vertinant tai, kas pateikta, dar turiu porą klausimų Europos komisijai. Iš tikrųjų, keturis klausimus. Visų pirma, dėl proceso. Gruodžio 12-ąją kaip pastebėjome. Kinijos vyriausybė paprašė konsultacijų siekiant e, įkurti ekspertų grupę, e, kuri nagrinėtų ES ir JAV e, antidempingo įstatymus ir išsiaiškinti, ar, ar viskas atitinka ES taisyklės. Svarbu yra tai, kad šis iššūkis nukreiptas ne tik prieš galiojančias ES taisyklės, bet ir prieš komisijos pateiktą pasiūlymą. Todėl galbūt būtų išmintinga pakla, palaukti šios darbo grupės e, e, darbo pabaigos rezultatų ir tuomet e, toliau nagrinėti pasiūlymą. Ar tai būtų korektiška, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Nes jeigu palauktume, būtų aiškiau, kokią kryptimį eiti. Toliau. E, susipažinome su poveikio vertinimu, ten argumentuojama, kad reikėtų imtis priemonių, kurios užtikrintų saug, reikalingą saugumą ir kad situacija būtų panaši šiandieninė. Komisija, kad pagrįstų savo argumentavimą, pateikė nemažai pavyzdžių poveikio vertinime, tačiau man nėra aišku, kaip jūs. E, gavote tuos skaičius, kuriuos e, cituojate. Gal galėtumėte e, pateikti detalesnės informacijos, kad galėtume patikrinti skaičiavimus. Trečias klausimas. Pranešėjas minėjo tai ir savo žanginėme pasisakyme. Kiti svarbus prekybiniai partneriai. Ar komisija gali patvirtinti, kad dirbame su partneriais visame pasaulyje, siekdami užtikrinti, kad būtų patvirtintas e, vieningas požiūris į 15 skyriaus e, galiojimo pabaigą. Ir kas daroma, kad būtų e, apginti tinkamai ES reglamentai Ženevoje. Galiausiai kaip komisija vertina dubliavimąsi. Kalbu apie pasiūlymą dėl modernizavimo ir šį pasiūlymą. Ar komisija mano, kad juos abu reiktų nagrinėti lygia greta? Ar jūsų nuomonė jie nesusiję? Ir galbūt juos galima nagrinėti pagal skirtingus tvarkaraščius. Būtų įdomu išgirsti jūsų mintis šiais klausimais. Ačiū. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu turėtų kalbėti ponas Lamsar, bet kalbės pon, ponė Šakė. Ponas Lamsas įstrigęs negė, man atrodo. Žinau, kad jūs kaip švedai, kad jums kaip švedai tai nedaro įspūdžio. Uh, prie reikalų grįžtų. Sveikiname komisijos pasiūlymą ir esame įsitikinę, kad ES reikia rimtų priekybos gynybos priemonių ir kad neturime pakliūti į protekcionizmo spastus. Dabartinė mūsų situacija susijusi ir su vėlavimais, taryboje ir tenka dėl to apgailestauti, nes pasaulinės prekybos pokyčiai verčia mus apsirūpinti ir, ir tinkamais prekybos gynybos instrumentais. Manau, kad šios pasiūlymus reikia nagrinėti platesnėme kontekste e, prekybos. E, Taisyklėmis pagristos prekybos sistemos kontekste ir nepamiršti, kad privalome laikytis PPO taisyklių. E, Taip pat, manau, svarbu klausytis ne tik tų labai garsių balsų, kurie e, nori protekcionistinių priemonių iš mūsų. Mes suprantame, kad ES dirba ir eksportuotojai, ir importuotojai, ir reikia atsižvelgti į abiejų grupių interesus. Todėl reikia subalansuoto požiūrio ir iš šios perspektyvos ir tikiuosi sėkmingai dirbti su pranešėju Nebėjau, kad mano kolega, ponas Lamsarfas, to taip pat tikisi. Taip pat, kad mes pasieksime e, gerų rezultatų nagrinėdami šį dokumentą. Ačiū, ponė Šakė ir GUE frakcijos vardu ponas Šolts. Ačiū, Bertai. Sutinku su visais, kurie sakė, kad dabar išgyvename labai intensyvų laikotarpį, kalbant apie priekybos gynybos priemonės. Yra priemonių, kurios įsigaliojo. Ir Maryčia teisingai pastebėjo, kad reikia viską e, vertinti platesnėme kontekste. Vertinant komisijos pasiūlymą, komisija yra teisi e, akcent, susilgdama dėmesį ne tik į Kinijos statusą, bet komentuodama bendrą situaciją. Tai, tink, tai teisinga. Šį instrumentą turime nagrinėti, nepamirždami ir klausimo, kaip e, produktai pagaminami, kokiamis sąlygomis atskirose šalise. Prieš ir turime kalbėti apie e, etapą iki prekės patenka į rinką. Ir užtikrinti, kad ir tuo e, etapu būtų taikomos PPO taisyklės ir taip e, užtikrinti sąžiningą prekybą. Mm, ypač įdomu tai, kad parlamento pozicijoje e, yra akcentuojamas šis aspektas. Turime nepamiršti ir kainodaros. Vietos mastu Taigi, kurie veiksniai yra svarbus nustatant kainą? Kai kalbame apie priekybą, turime galvoti apie tai, ar ateityje svarstysime ir transporto klausimus ir, ir kaip jie, į juos bus atsižvelgta, kad e, ir į tai atsižvelgiant būtų nustatyta teisinga kaina. Būtent dėl to egzistuoja <clears throat> skirtingos rinkos ir sąžiningos e, rinkos koncepcijos. Kai kuriuose šalise valstybė vaidina svarbesnį vaidmenį ir čia tai, to šalis tai ne tik Vietnamas ar Kinija. Toliau įmonių struktūra kai kuriuose šalyse egzistuoja oligarchijos. Kaip ten nustatomos sąlygos, nes tos, tokiose šalyse ir, ir oligarchijos gali diktuoti mm, rinkos sąlygas. Taigi mums reikia diskusijų, kuriuose aptartume platesnius klausimus. Turime e, aptarti ir poveikio vertinimą ir konkrečius vertinimus. Todėl mums reikia diskusijų, kurių pagrindų suformuotume parlamento opoziciją ir tai padaryti kažkada netolimoje ateityje. Reikia išnagrinėti ir tarybos poziciją. ir tikiuosi, kad pateikus naująjį pasiūlymą bus surenktos platesnės diskusijos dėl Europos institucijų visų nuomonių. Ponas Borelė, ačiū pirmininkė. Šiandien praeina suina vieneri metai, kai pradėjome nagrinėti e, rinkos ekonomikos statuso suteikimo klausimą Kinijai ir reikia beveik metų, kad būtų pateiktas pasiūlymas, kuris iš esmės yra toks pat kaip, kaip ir prieš metus pateiktasis. Gegužės mėnesį parlamentas išreiškė aiškę poziciją, o mm, nuo 9 lapkričio Trumpas, kaip žinojame, jau į, į žengs į Baltuosius rūmus, kaip žinome, protokolai, kai kurie nustojo galioti gruodžio pradžioje, o gruodžio, taip pat gruodžio pradžioje Kinija pradėjo e, apskundimo procedūra, buvo pradėta konsultacijų procedūra, e, tarintis su svarbiausių interesų atstovais, bet aš norėčiau e, grįžti prie esminių dalykų, o negilintis į techninius aspektus. Visų pirma, kas čia dalyvauja? ES įvairios šalis, kurios dalyvauja integracijos procese, žemynė, kuris išgyvena krizę. Kitoje pusėje yra Kinija. E, Kinija, kurie atstovauja žemyną ir kuri nori būti laikoma žemynu, ir kiti tarptautiniai partneriai, nes valstijos bei e, tam tikrai besiformuojanti pusiausvyrą tarp Kinijos ir JAV e, prekybos rytyje kas ko siekia. Kinijai tai juridinis klausimas, ji nori būti pripažinta rinkos ekonomikos valstybė. Tai susijęs su e, makroekonominiais ir socialiniais aspektais. O mums tai e, unikali galimybė akcentuoti mūsų pozicijas ir E, nesitankstyti su tuo, kas mums, ką mums bandoma primesti. Gruodžio 12-ąją, pradėjus dienai po to, kai nustojo galioti stojimo protokolas, atitinkami jos skyri, Kinija padavė skundą prieš mus ir jungtinės valstijas dėl to, kad nesilaikome PPO taisyklių. Tačiau atrodo, kad mm, neįgyvendinti bent jau trys iš keturių ES nustatytų kriterijų. ES, e, sašau, Kinija parodė, kas ji yra. Ji pasirinko konfliktą su mumis ir jungtinėmis valstybėmis. Susiduria su tokiu arogantišku elgesiu. Turime pasinaudoti priemonėmis, kurias turime. Tai yra vertinti viską realiai, suvokti, kokia yra tikroji daiktų padėtis Kinija nėra rinkos ekonomika. Mm, ir turime sukaupti drąsos, pakankamai drąsos ir veikti drauge. Kalba apie ES institucijas ir Europos e, tautas. Tačiau tai taip nevyksta. Parlamentas paprašė komisijos laikytis penkių kriterijų ir koordinuoti veiksmus su tarptautiniais partneriais. Kągi mes matome? O taip, kad pasiūlyme neatsižvelgiama į galimą poveikį šių veiksmų, kurį pajus ES šalis ir verslas. ES atskleidžia, kad komisijos pasiūlyme nėra visų penkių kriterijų. Taip pat pasigendu ir vertinimo, kaip, tai ats, kaip situacija atsilieptų darbo vietoms. Na, e, mūšis tikrai nebus lengvas, bet e, mūšis tikrai bus. O kalbant apie Kiniją, viena vertus Kinija reikalauja, kad e, būtų laikomasi tarptautinių taisyklių, bet taip pat sėkmingai jas pažydinėja, kai jai tai, to reikia. Prisiminkime, kas įvyko pietų Kinijos jūroje. Ar turėtume baimintis e, ginčio PPO organizacijoje? Neturėtume baimintis e, atsakomųjų priemonių. Jeigu laikysimės drauge, tai būsime stiprus. Kinija investavo į Junkerio planą, į Horizontas 2020 programą. E, taigi, tai reiškia, kad Europa Kinija yra svarbi. Turime parodyti, kad Europa svarbi ir mums. Dėkoju už suteiktą žodį. Mes turim labai nedaug laiko, taigi e, duodu, suteikiu daug, nedaugiau kaip dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kas būtų įsivaizdavęs prieš metus, kai prasidėjo diskusijos, kad kai iš tiesų pradėsime diskusijas, salė bus tuščia ir niekas nenorės likti ir klausytis tų diskusijų. Na, užduotis yra labai svarbi. Todėl aš džiaugiuosi, kad bent jau kai kurie kolegos liko ir nusprendė neišeiti iš salės. Dabar reikia suprasti, kad taisyklėmis pagrįstai prekybai reikia e, kolegų e, labiau nei bet kada, nesvarbu, kas vyksta JAV. Jei ponas Trumpas nori įgyvendinti e, savo norus, nors retai taip nutinka prekybos rytyje JAV, tai jei iš tiesų jis nori daryti tai, apie ką kalba, pavyzdžiui, atsisakyti daugia šalės priekybos sistemos ir neatsižvelgti PPO taisyklės, tai mano supratimu ypač svarbu, kad PPO nariai pademonstruotų, kad dabar yra tikri kolegos, tikri partneriai. Juk mes čia kalbame apie žemyną, kuriame vyrauja įstatymo viršenybė. Labai svarbu yra prisiminti rezoliuciją, kurią parengėme. Reikia palyginti, ar pasiūlymas atitinka parlamento reikalavimus komisijai. Man labai gaila ir net gėda, kad mes pavėlavome ir netilpame į laiko terminus. Dabar kalbame apie Gruodžio 11 dieną mes 15 e, metų žinome, kokia bus galutinė data ir vis tiek ją praleidome ir tikrai gėda dėl to. Na, kokiegi svarbiausia žodžiai rezoliucija, tai visų pirma, ar yra atitiktis su komisijos pasiūlymu ir kaipgi dėl metodologijos skirtos šalims, kurios mūsų manimų nėra rinkos ekonomikos. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad yra atitinkame bus šie reikalavimai, bet reikia viską dar atidžiai vertinti. Ypač dėl tų nestandartinių metodologijų naudojimo laisvės. Kolegos kalbėjo apie tai, kad galbūt reikėtų palaukti prieš imantis veiksmų. Mes dabar esame neteisėtose vandenyse. Reikia suprasti, kad mes čia esame priklausomi nuo atitinkamų taisyklių. Gali atsirasti rizika, kad bus tokių naujų komisijos pasiūlymų, Kadangi komisijos teisės tarnyba nurodys, kad kažkas yra nelegalu, na, aš tikiuosi, kad komisija nesiūlys to, kas yra nelegalu ir net jei pasiūlytų kažką, kas yra nelegalu, tada teisingumo teismas nurodytų, kad tai nelegalu. Jeigu ne, tada gal PPO tai padarytų. O dabar e, mes paduoti į teismą ir e, gali ateityje būti taip, kad kiekvienu atveju mus padavinės į teismą. Dėkoju. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai išsamų ir ilgą pranešimą. Jisai labai teisingai priminė, kad e, parlamentas pareiškė savo nuomonę dėl šio e, gynybinio priekybos instrumento ir tą padarė ne tik techninių, techninę prasme, nors e, buvo kalbama ir apie Kiniją, jos specifinį statusą, buvo pateikiamami tam tikri e, prekiminės politikos strategijos elementai tokiame sudėtingame pasaulyje. Ir dabar atėjo Trumpas į valdžią, problemos dar labiau pagilėja, kadangi jisai labai skatina kvailą ir piktą protekcionizmą, Na, žinoma, Obama irgi mokėjo saugotis, bet to e, reikia neišleisti iš akių, kad Davose buvo padaryti labai įdomus pareiškimai, e, nes e, buvo Kinija, protekcionizmas ir panašiai, tai dabar Europa gali pasirodyti labai naive ir kvaila. E, kyla rizika, kad Europa nepakankamai apsisaugo. Ir dabar komisija siūlo tam tikrus dalykus, kurie yra labai techniški, e, tiesiog techniškai techniški dalykai. Tai nuvilia. Mm, reikia pasakyti, kad pagrindinė problema kyla ne iš komisijos, o iš tarybos, kadangi taryboje yra valstybių narių, kurios priešinasi tam tikroms antidempingo priemonėms. Be kita ko tame tarpe ir Junktinė karalystė. Bet jų jau tai nebeliečia, kadangi Britai nusprendė išstoti iš sąjungos. Taigi techninės problemos, dėl kurių nenorėčiau aksistoti ilgiau. Bet e, vis tik paminėsiu tokį dalyką kaip e, skundų pateikimas, kuris yra labai sudėtingas. Jeigu turės pačios mažos ir vidutinės įmonės įrodyti įvairius e, dalykus, tai aišku, joms bus labai sunku. Dabar kol kas viskas labai neaišku. Neaišku, kaip tie skundai yra rašomi, kokias priemonės turi komisija, kad galėtų vykdyti tyrimą kokiais kriterijais remiantis e, daromi įvairūs atskirimai. Be to norėčiau dar pasakyti porą žodžių dėl pono Sikų, kuris sako, kad e, e, yra toks dalykas kaip struktūrinis iškraipimas, tačiau čia vėlgi reikėtų labai atsargiai su tuo elgtis, kadangi PPO tampame labai, PPO tampame labai uh, pažeidžiamais. Taigi šiuo klausimu reikia dar toliau. Uh, gilintis ir jisai, manau, kad visiems kelia daug problemų. Pone Desarnes, ačiū. Norėčiau porą paprastų dalykų labai greitai paminėti. Pirma, mums reikia ginti europiečių interesus, prekybinius e, europiečių interesus, kurie yra gana stiprus, daugiau stiprus negu silpni. E, Tačiau dabar su komisija viskas turėtų susilpnėti, kadangi mažos ir vidutinės įmonės gauna labai daug e, sudėtingų priemonių, su kuriomis tiesiog negalės dorotis. Dar politinė prasme e, norėčiau kai ką pasakyti. Aš suprantu, kodėl komisija tą daro. Mes turime valstybių ir vyriausybių vadovų, kurie nusprendžia ne tik susitarti, kad mūsų priekybiniai instrumentai susitarti sustiprėtų, tačiau jie stengiasi išvengti e, konfrontacijos su Kinija, bijodami represijų. Taigi ne e, rinkos ekonomikos stiprinimo klausimais jie užsima, e, o tiesiog e, jie neleidžia atvirai E, ir, e, sakykime, aktyviai dėrėti su Kinija. Su Kinija tą reikėjo daryti, tačiau vietoje to e, mes nusileidžiame. Dabar tiesiog nebekalbame apie rinkos ekonomiką, tiesiog esame kažkur šalia jos ir Europai tai tikrai nėra geras klausimas, gera naujiena, nes šis klausimas nustumtas į šalį. Taigi reikėtų vis tik tais pabandyti karts nuo karto veikti nuosekliau ir būti e, ištikimais pat, patiems savo. Ačiū, ponas Valinsa. E, Ačiū, pirmininkė. E, rinkos ekonomikos statusas suteikimas Kinijai nėra vien simbolinis dalykas. E, pus, beveik pusė e, priekybos paž konkurencijos pažeidimų tyrimų susijęs su trečiosiomis šalimis, dažniausiai Kinija. Tačiau šiandien kalbame apie tai, ar suteikti Kinijai rinkos ekonomikos statusą. Mes žinome, kad Kinija nėra rinkos ekonomika. Svarbiausia e, išsiaiškinti, kaip mūsų turimos e, priekybos gynybos priemonės išlik, išliks veiksmingos, kad nebūtų iškreipyta padėtis rinkoje. E, kaip žinome, potencialiai grėsia nemenkos pasiekmes mūsų Europos ekonomikai, daugelio darbo vietų praradimas. Aš galiu pritarti daugeliu pasiūlymų, bet noriu trumpai pakomentuoti štai ką. Džiugiuosi, kad, kom, kad tarybai pavyko susitarti dėl TDI ir praėjusiu metu pabaigoje buvo patvirtintas bendrasis požiūris, tačiau mes, parlamentas, uh, neturėtume skubėti, mes turime skirti reikalingą laiką, susikaupti. Žinoma, reikėjo tai padaryti prieš 15 metų, bet kadangi pramegojame tą momentą dabar, e, padarykime viską kaip reikia. Mane džiugina pasiektas pagardys, bet manau, kad mums reikia grįžti prie pamatinių dalykų parlamento rezoliucijos patvirtintos prieš tris metus. ir kuomet tai padarysime, galėsime ieškoti kompromiso su taryba. Ir žinoma, darbas vyksta e, atsižvelgiant į tekantį laiką. Pa, pasiūlymas nėra toks ambicingas, kokio norėčiau, bet manau, kad mums, parlamentui, tenka vaidmuo ieškoti tinkamos pusiausviros e, šiame klausime. Neturėtume pasiduoti laiko spaudimui šiame darbe, nes e, visus tuos naujus paskaičiavimus reikia tinkamai parengti. Reikia siekti e, ta, tas e, pasiektas naujas balansas e, prekybos apsaugos priemonių galios dešimtmečiais. Ir tikrai turime skirti šiam klausimui to dėmesio, tą dėmesį, kurio jis nusipelna. David Martin, ačiū pirmininkė. Manau, kad tai subalansuotas ir novatoriškas pasiūlymas, kuriuo bandoma spręsti sudėtingus ir poli, techninės ir politinės problemas. Kaip kolegos teisingai pastebėjo, čia atmetamas protekcionizmas, bet mums suteikiama galimybė apsiginti nuo nesažininkos konkurencijos. Norėčiau paminėti kitų kolegų minėtas mintis ir pabrėžti, kad visos priemonės turi atitikti PPO. Svarbiausias dalykas čia e, įrodinėjimo naštos perkelimas. Ar tikrai galime mm, e, priversti Kiniją įrodinėti PP organizacijoje, kad jokių iškraipimų ten nėra. Turime pasirūpinti, kad tokia galimybė perkelti įrodinėjimo naštą būtų užtikrinta. Toliau metodologija paremta e, kaštų koregavimu, kurią taiko komisija. Tu, jie jau kurį laiką abejoja ne tik Kinija, bet ir daugybė kitų šalių. Jos mano, kad tai nėra teisingas būdas apskaičiuoti nuostolius. Noriu paklausti, ar komisija nepamiršo, pavyzdžiui, dizelino atvejo arba Rusijos su azotu susijusio atvejo, įtraukiančio Rusiją. E, tai aktualu vertinant kaštais pagristą metodologiją, nes jeigu uh, viskas, e, viskas e, paaiškės, kad yra neteisinga, viskas šluks. Euh, Keletą techninių klausimų norėčiau užduoti, kadangi politiką jau palėtė Emanuel Morel. Pirmiausia, dėl tų skundų, kurias pateikė Kinija, tai norėčiau paklausti šalia tų, kuriuos žinome, gal yra dar prieš skundų prieš tas valstybės, kurios tengiasi apsiginti, kalbant apie rinkos ekonomiką ir savo interesus. Antras klausimas. Komisija sako, kad ji yra country neutral, ta prasme jinai nemini jokių šalių. Uh, Tuo tarpu pasiūlymas buvo mm, neutralizuoti tokį požiūrį, kad reikia veikti su kiekviena šalimi atskirai, tačiau yra įvairių iškraipimų. Į ką yra atkreipiamas dėmesys, kalbant apie tuos iškraipimus? Mes matome, kad valstybės narės gali iškraipyti tokias sitis kaip energetika, socialinė apsauga ir panašiai. Į kokius elementus konkrečiai yra atsižvelgiama ir ar tai yra suderinama suderinama su PPO taisyklėmis. Vitoriu Manueliui, kad, e, kuris kalbėjo apie įrodymus pramonėje, kadangi šiandieną kalbame apie tam tikras e, Europos įmonės ir parlamentas priėmė tokią taisyklę, kad reikia laikytis mažesnių teisinių nuostatų. E, deja, reikėtų tą taisyklę kažkaip tai E, sakykime, na, gal jos netaip aktyviai laikytis. E, aš norėčiau sužinoti, kodėl komisija ne priėmė domen to, ką sakė komisija apie tą mažesnę teisę. Pone Gras Vander. Norėčiau pasidžiaugti ir e, komisijos e, dedamomis pastangomis daugelį mm, šalių yra kalbama apie iškraipimus, bet ar yra kažkokie tai kriterijai tiems iškraipimams nustatyti, aš manau, kad kalbant apie priekybos iškraipimus, jau jų yra e, atlyginimų srityje arba aplinkosaugos srityje. Martina jau sakė, įkalbėjo apie įrodymus, e, tačiau tai yra labai brangus malonumas ir man kyla klausimas, ar yra pinigų tam pasiekti. Tikrai subsidijų srityje būtų sunku pasiekti skaidrumą ir sunku atsekti, kas iš privataus, kas iš valstybinio sektoriaus. Ponas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, taryba iš aukštai krito, nepaisant parlamento perspėjimų, tiek kalbant apie įmonės, tiek apie darbuotojus. Žinoma, reikia prisiderinti prie PPO taisyklių, tačiau turbūt reikia ir naujas taisyklės kurti. Tačiau man nesusidaro toks įspūdis, kad uh, komisija dėtų kažkokias pastangas ar darytų atitinkamus žingsnius. Taigi man kyla klausimas, kas karame tose valstybėse. Mes žinome, kad, nėra, e, kad Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė, bet visi žino, visi tai žino, tačiau niekas neturi pakankamų svertų, kad galėtų pateikti reikiamus įrodymus. Taigi reikėtų kurti naujus kriterijus ir su tais kriterijais turbūt nustatinėti kainas. Atlyginimai, aplinkosauga, logistinė grandinė, transporto grandinė, visi šie elementai yra tokie, kuriuos reikia labai giliai panagrinėti ir e, nusipelno tikrai padidinto parlamento dėmesio. Ponas Prust. Ačiū pirmininkė noriu prisijungti prie Manuel Morel ir Marijos minčių. Manau, kad komisijos darbų e, galime turėti, e, turime galėti abejoti, kadangi kartais yra tam tikrų dalykų, kurie neaiškus arba neaiškiai suformuluoti, kalbant, sakykime, apie metodologiją arba apie rimtą iškraipimą. E, toliau apie įrodymų prievalę. Aš suprin, suprantu, kas yra norima pasakyti, tačiau tai yra tokie dalykai, kuriuos dar reikia sukonkretinti. Mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms sunku įrodyti, kad buvo mm, tam tikras iškraipimas, kadangi komisija pateikia skaičius, kurių reikia laikytis. Kaip sakykime, įrodyti, kad Kinija dar, e, dėl Kinijos atsiranda iškraipimų. Kaip tų įrodymų rasti? Nes kartais gali būti taip, kad tie įrodymai atsisuka prieš mus ir kinai, pavyzdžiui, gali įrodyti, pasitelkę kažkokius tai duomenis, kad mes iškraipame rinką. Analitinė buhalterija leidžia atlikti daugiasektorinę sektorinę analizę ir pasitelkti tokius duomenys, į kuriuos nebuvo atsižvelgiama, sakykime, atlyginimai. Dėl atlyginimų nebuvo darybų laisvė numatyta ir tai prisidėjo taip pat prie iškraipimų kriterijų. Ir kalbant apie socialinį dempingą, tai turbūt būtų pirmas etapas, kuriuo reikėtų užsimti. Norėčiau pasakyti, kad mane labai pykdo tarybos pozicija. Marijanas sako, kodėl komisija nesima šio klausimo. Nepaisant parlamento, nepaisant pono Junkerio pasiūlymo, aš pastebiu, kad taryba labai negatyvų, e, sakykime, e, vaizdą sukuria, kur kažkokie tai kažkokios dėrybos 27 ar 25 procentai dėl to deramasi penktadienio vakarą ir tai tikrai nėra e, toks įvaizdis, kurio mes turėtumėm siekti. Jeigu norime būti efektyvus, reikia komisijai suteikti priemonių, tiek žmogiškųjų išteklių, tiek lėšų. Kai turėsime daugiau žmonių, kai turėsime daugiau lėšų, e, galima bus šnekėti toliau apie TTIP. Dabar matau, kaip Trumpas pasielgė su, su tuo TTIP, kaip ir yra miręs, tačiau tuos žmonės galima panaudoti kitiems darbams atlikti. Tarybos atsakomybėje yra tai, kad reikia suvokti Kinijos problemą. O Kinijos problema yra teisės taikymas. Aš manau, kad šis metodas leistų problemą spręsti ir užsiimti protingų protekcionizmų, e, priešingai negu trumpo propaguojamas laukinis protekcionizmas. Dėkoju dabar žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už pasisakymus. Komisija priemė šį pasiūlymą, viską atidžiai ir išsamei įvertinusi, įvertinome skirtingas politikos galimybės, atsižvelgėme į viešasias konsultacijas, ekonominį tyrimą, kurį atvyko geriausi Europos akademikai. Mes siūlome spręsti problemas susijusias su pačiomis priežastimis. Reikia kovoti su dempingu ir su iškraipimu, kuris atsiranda dėl pernelyg didelio valstybės kišimuose. Mūsų siūlomas metodas leidžia pareguliuoti valstybės kišimuose problemas ir tai padėtų kovoti su dempingu. E, kaip žinote, maždaug pusė skundų net než jokių konkrečių priemonių, bet mes atlikome modeliavimą, rėmėmės 30 metų priemonės taikymo patirtimi ir padarėme tokią išvadą, kad jei būtų visiškai taikoma alternatyvi metodologija, tai tuomet ji išlaikytų, galbūt sustiprintų sistemą. Labai svarbu yra tai, kad čia yra įvertinamos ir subsidijos, kurios ne visada yra akivaizdžios. Kalbant apie įrodinėjimų naštą, jeigu čia kažkas keičiasi, tai tik tai, jog komisija dabar gali perėti nuo dabartinės situacijos, tai yra teisinės prezumcijos, prie tokios situacijos, kai komisija turi nustatyti faktus. Tai yra vienintelis pasikeitimas atskiroms ES įmonėms čia jokių pokyčių. O dabar dėl parlamento. Tai parlamentas visų pirma prašė pasiūlymų, mes jį pateikėme. Dėl tos pusiausvėros ir bendradarbiavimo su Kinija ir su PPO, tai mes bendradarbiavame ir su kitomis PPO šalimis, ypač su JAV. Pagal šį pasiūlymą ES teisės aktai yra priartinami prie JAV teisės aktų faktas, kad šiandieną JAV teisės aktai labai skiriasi nuo ES teisės aktų. Be to skiriasi ir PPO šalių, na, kurios naudojasi dempingų situacija. Mes čia vertiname įvairius elementus. Buvo paminėtas biodizelinas tai yra tik įrodymas. Negana to, mes čia nesuteikėme rinkos ekonomikos statuso niekam. Svarbu yra suprasti, ar kainos eksportuojančios šalies negali būti palyginamas su, su kitomis eksporto kainomis, kadangi ten, nustatant kainas, labai kišasi valstybė. Negana to, o komisija tvirtai laikosi nuomonės, kad Kinėje nėra rinkos ekonomika. Vyksta konsultacijos ir su PPO. E, Kinėje prašė ir su mumis pasikonsultuoti dėl dabartinių teisės aktų, e, be to kalbas ir su JAV apie savo teisės aktus. Turime žinių, kad e, galbūt Kinėje prašys aptarti pasiūlymą, bet tiesą sakant, kol pasiūlymas nėra tapęs teisės aktu, Tai, tai ir nėra jokio naujo teisės akto. Neįsivaizduoju, kaip PPO galėtų leisti nagrinėti teisės aktą, kuris dar nepatvirtintas. Na, galiausiai dėl TD modernizavimo. Tai, kas yra TDM pasiūlyme, nėra įtraukta į šį pasiūlymą ir nieko, kas yra šiame pasiūlyme, neįtraukėme į TDM modernizavimą. Bet čia Mes turime tuos pagrindinius instrumentus, bet jų tikslai yra skirtingi. Kaip žinote, taryba pagaliau priėmė savo poziciją ir dėl to labai džiaugiamės, kadangi jiems prireikė labai daug laiko. O dabar parlamentas turės nuspręsti, ar jam yra priimtini pasiūlymai. Dėkoju. Dėkoju. Na, po dviejų su pusę metų tarybos mandato. Mes na, pagaliau ėmėmės tų veiksmų. Dėkoju, ponė Siko. Leisiu Jums apibendrinti diskusijas. Dėkoju, pirmininkė. Išklausiau savo kolegų pasisakymų, jie yra labai svarbus. Buvo paminėti vairūs aspektai. Manau, kad jie tikrai praturtins pasiūlymą ir užtikrins geresnę analizę. Klausiausi ir to, ką sakė komisija, tai taip pat buvo labai įdomu. Visgi vis tiek išlieka įvairių abejonių dėl žingsnių, kurių buvo imtas arba kurie numatomi. Reikia turėti omenyje visą pagrindą ir tai, kaip jis veikia. Matome, kad viską būtina tinkamai patikrinti ir tam reikia išsamiau viską įvertinti. Europos pramonės gynimas pagal PPO taisyklės yra labai svarbus. Turime nepamiršti ir ES sistemos. Labai svarbu, kad ES suprastų, jog Reikia apginti pramonę, darbo vietas ir mažas bei vidutinės įmonės. Žinoma, aš apie visą tai diskutuosiu su šešėliniais pranešėjais ir lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su komisija. Dėkoju. Na, greičiausiai kovo mėnesį turėsime ponios Siklo pranešimą, tai tiek dėl 21 klausimo, dabar 22. Tai yra susijęs su CETA. E, tai susitarimas su Kanada, pagal kurį mes nurodėme, kad e, teismų klausimas nėra vien tik tai dvi šalis. Labai svarbu yra turėti daugia šalius teismus, kurie efektyviai veiktų. Tad labai džiaugiuosi, jog Kanada ir ES visą tai vertina labai rimtai. Kad tai nėra vien tik tai noras nurodytas susitarime. Projektas iš ties toliau vystomas. Aš pats buvau ten, kai projektas buvo pristatytas konferencijoje Nairobija. Kanada ir ES pristatė šį projektą. Į idėją buvo sureaguota labai palankiai. Gruodžio 12 dieną Ženevoje įvyko dar vienas ekspertų susitikimas šiuo klausimu. O dabar Davose vyko daugybė diskusijų šiuo klausimu. Viešosios konsultacijos tęsiasi nuo gruodžio pabaigos. Prie jų gali prisidėti visi, gali išreikšti savo nuomonę dėl daugia šalio investicinio teismo ir na, pats projektas bus aiškesnis Liepos mėnesį, o tuomet turėsime ir viešų konsultacijų rezultatus. Aš viliuosi, kad surinksime kritinę šalių masę, kuri parems šią idėją ir tada galėsime pereiti prie įgyventinimo. Aš labai džiaugiuosi, kad Colin Brown, puikus ekspertas, yra šiandien su mumis ir suteikiu žodį jam, kad galėtų mums pranešti, kokia buvo padaryta pažanga. Dėkoju, ponė Langė, labas rytas gerbiami nariai. Aš džiaugiuosi turėdamas galimybę pateikti komitetui informaciją apie darbą, kurio mes ėmėmės daugio šalio investicinio teismo kontekste. Savo pastabą suskirstysiu į tris dalis. Pirmiausia, pakalbėsiu apie pagrindinę informaciją, apie tai, kaip kilo mintis apie šį projektą Antra, pateiksiu informacijos apie diskusijas, kurios vyko su trečiosiomis šalimis. Pane Langė, įžangoje jūs jau tai paminėjote. Ir ne, trečia, pateiksiu pastabų apie vidaus darbą. Tai pirmiausia, ta pagrindinė informacija. Idėja sukurti daugia šalį investicinį teismą pirmą kartą buvo iškelta komisijos koncepcijos dokumente TTIP kontekste 2015 metais. Ta idėja pasirodė dokumente, na, kadangi buvo siekiama padaryti ginčių sprendimą teisminiu. Po to formaliame TTIP teksto projekte mes įtraukėme atitinkamas nuostatas, pagal kurias buvo numatytas perėjimas nuo dvišalio teismų mechanizmo prie daugia šalio. Tad tai buvo įtraukta į TTIP tekstą, taip pat į CETA tekstą, kurį dabar nagrinėja parlamentas. Jis įtrauktas ir į Vietnamo tekstą ir į visus kitus darybinius tekstus, kuriuos es pristato savo partneriams. Vystydami šią idėją, mes vykdome tuos elementus, kurie yra numatyti mano minėtose tekstuose, tame tarpe atitip ir cetą. Kokiu žingsniu mes imamės? Idėja yra sukurti pirmosios instancijos teismą su apeliacijos galimybę. Paskirti teisėjai turėtų dirbti nuolatiniu etatu ir jokios kitos veiklos vykdyti jie negalėtų. Ši sistema turėtų būti palyginamas su dabartinė teisminė sistema. Teismas privalo būti skaidrus ir grįstas dvišaliais susitarimais. Dabar mes galvojame, kaip apimti besivystančias šalis, kaip jos galėtų prisijungti prie sistemos. Viena iš idėjų būtų įsteigti patarėjų centrą. Jis galėtų pagelbėti tokiams besibilinėjančioms šalims. Mes čia žiūrime į labai tai, plačią taikymo sritį. Ši priemonė galėtų būti taikoma visoms 3200 sutarčių, ir na, taip pat būsimiems susitarimams. Svarbu nepamiršti, kad daugia šalis investicinis teismas nesukurtų pagrindo investuotojams kelti ginčius, tiesiog taip būtų pakeistas pats ginčių sprendimo mechanizmas. Vadinasi, nuo ad hoc teismų kurie yra pasitelkiami daugeliu atveju pagal tas sutartis, mes perėtume prie formalaus ginčio sprendimo. Tokia yra pirminė idėja, aišku, viską reikia dar aptarti. Apie tai kalbame ir su parlamentu. Dabar perinu prie antrosios pastabų dalies. Praėjusiu metu vasarą mes ėmėmės kelių iniciatyvų, pradėjome platinti šią mintį ir trečiosiuose šalise. Pane Langė, jūs jau paminėjote, kad pirmosios diskusijos įvyko pasaulio investicijų forume, kuris vyko Nairobija praėjusiais metais diskutavome ir EBPO kontekste praėjusiu metu spalio mėnesį. Svarbiausias e, susitikimas čia buvo ekspertų lygis Ženevoje gruodžio mėnesį. Tuomet 160 žmonių dalyvavo. Jie atstovavo 60 skirtingų šalių ir 8 tarptautinėms organizacijoms, kurios veikia šioje srityje. diskusijos buvo tyriamosios, skirtos idėjos išsiaiškinimai. Diskusijos parodė, kad idėja yra labai įdomimasi, nors reikia dar atlikti nemažai techninio darbo. Praėjusį penktadienį komisarė Malstrom ir šampanės, ponas Šampanas, Kanados ministras, E, susitiko Davose. Ir e, ten 29 šalės atstovavo e, ministeriniu lygiu pusryčių metu. Vyko turtingos diskusijos šiuo klausimu. Didžioji dalis šalių, kurios ten buvo atstovaujamos, išreiškė savo susidomėjimą idėją ir nurodė, kad norėtų ir toliau būti įtrauktas į diskusijas. Dabar mes galvojame apie tolesnius žingsnius, kurių reikėtų imtis. Greičiausiai kitas žingsnis turėtų būti dar vienas techninis susitikimas po gruodžio mėnesio susitikimo Ženevoje. Galbūt jis turėtų būti ilgesnis, kad galėtume aptarti visus aktualius klausimus. Norime, kad ir komisarė galėtų aptarti šios klausimus ministrų lygių. Dabar jau perinu prie trečiosios pastabų grupės. Tai yra komisijos vidaus darbas. Pane Langė, kaip jūs ir paminėjote, dabar yra atliekamas poveikio vertinimas. Poveikio vertinimas buvo pradėtas rūpiučio pirmąją dieną. Komisija taip pat pradėjo viešasias konsultacijas. Jos prasidėjo gruodžio viduryje bei tęsis iki kovo 15 dienos. Komisijos tikslas yra užbaigti tą ataskaitą poveikio vertinimo iki Liepos mėnesio, o tuomet komisija pateiks rekomendacijas, pagal kurias bus galima pradėti darybas. Tai turėtų būti padaryta dar iki šių metų pabaigos arba kitų metų pradžioje 2018 metais. Tuomet, žinoma, reikės prašyti tarybos suteikti mandatą ir bus pradėtos po to oficialios darybos. Tad visų pirma tyriamoji dalis, o po to jau oficialios darybos. Čia reikia pagalvoti ir apie tinkamą formatą, ir apie tinkamą kontekstą toms diskusijoms. Mes čia kalbame su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis. Reikia pagalvoti, kaip įtraukti ir įvairias šalis, kurios yra susidomėjusios. Reikia pagalvoti, kaip vystyti šią projekto dalį. O kol kas komisija dabar tikslina savo mintis, galvoja, kokios procedūros turėtų būti taikomos teisėjų skirimui sprendžia įgyvendinimo teisinius aspektus. Dėl to reikės dar detalesnio diskusijų dokumento. Reikės parengti tokį dokumentą, kuris leistų išklausyti ir kitų institucijų nuomonės. Mes mielai ir toliau tęsime dialogą su Europos parlamentu ir informuosime jūs apie techninius aspektus. Na ir be abejo, lauksime jūsų įnašo. Dėkoju. Colin, so we... Ačiū. Keletas kolegų prašo žodžių. Mm, siūlyčiau neviršyti dviejų minučių taisyklės pasisakymuose, kad galėtume viską suspėtų laiku. Imar Rodrygės pirmoji. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos uh, atstovui už padarytą pristatymą. Aš esu ryštinga e, daugia šalės sistemos gynėja. Nemanau, kad, manau, kad e, galimi konfliktai tarp investuotojų ir valstybių e, turi būti e, sprendžiami bešalkiškai, kad ir kokie kokia šalis tai bebūtų ir kad visose tokiose procedūrose galėtų tos pačios taisyklės. Tačiau turiu kai kurių abejonių dėl šios sistemos. Visų pirma, e, kalbant apie specializuotas institucijas, teisėjų organizacijas, e, jų požiūris yra toks, kad nereikia kažkokių atskirų specialių institucijų, kad reikia pasitelkti nacionalinės teismų sistemas. Noriu paklausti, kokiais argumentais komisija atremia tokius e, teiginius. Antra, kita pasaulinės priekybos organizacijos, organizacijos konferencija E, vyks šių metų pabaigoje Argentinoje. Ir noriu pasiklausti, ar pasinaudosite šią galimybę e, tam, kad e, būtų sukurta tarptautinė investicinių teismų sistema. Taip pat noriu paklausti, kokie yra prioritetai, kokios šalis potencialiai galėtų pagelbėti šiame kontekste. Ir turiu konkretų klausimą. Viešose konsultacijose, kurios e, pradėtos, e, įsitraukė ir profesionalų organizacijos, taip pat verslo e, atstovų organizacijos. Ir ši tema, man atrodo, labai svarbi, bet turiu tokį patį klausimą kaip e, su kokie yra šansai gauti atsakymus, jeigu klausimą užduoda organizacija, atstovaujantis asmenys ir atskiri e, fiziniai asmenys. Pone Minior. daugia šalė investicinių teismų sistema kelia daugybę klausimų, kuriuos būtina apsvarstyti. Teisinis pagrindas, teisinio pagrindo klausimas. Jūs išklausėte e, visų komentarų pagal ir nuomonių dėl ISD sistemos. Dėl įrodinėjimo naštos aš suprantu, kad su šiuo klausimu susiję įvairiausių papildomų klausimų. Žinau, kad Vokietijos teismas priėmė, paskelbė savo sprendimą šiuo klausimu. Kodėl jūs nepaisant to ir toliau e, siūlote investicinių teismų sistemą, juk tai yra susiję ir su nacionalinės jurisdikcijos aspektais, kaip rengėtės juos spręsti. Tai apima piliečių teisės, administracinės teisės, kaip su teisiniu pagrindu. Kaip su teisė apskūsti sprendimus, kokios galimybės e, bus e, užsitikrinti visuomenės paramą šiai sistemai, tai potencialiai galėtų pakengti ir Europos teisingumo teismo jurisdikcijai. Ar rengėtės atsiklausti Europos teisingumo teismo nuomonės apie tai? Kalbate apie sažiningumą, bet yra ir tokių terminų kaip būtinybės klausimas dėl ISDS. Ir potencialios galimybės reglamentuoti teisės, poten, dėl potencialios galimybės, kad bus pašysa teisė reglamentuoti. Atsiranda, ar, ar bus numatyta galimybė teikti skundus. Ačiū toliau, Caroline. Aš norėčiau pridurti, e, štai, paklausti štai ko, kas nutiks, jeigu galios susitarimai paremti senąją SDS sistemą, ar tie susitarimai bus peržiūrėti, ar automatiškai juose numatyta sistema pakeis e, daugia šalį investicinių teismų sistemą, tai tikrai aktualus klausimas ir norėčiau išgirsti į jį atsakymą. Pone Marija Arena. Ačiū. Manau, kad SDS sistema buvo labai griežtai kritikuojama tai buvo tas atviras nervas visose įvykusiose diskusijose. Ir atrodo, kad jeigu tą sistemą pakeistų dar prastesnė, tai būtų prastai. Noriu padėkoti komisijai už jos nuveiktą darbą. Mes visada akcentavome daugia šalės sistemos svarbą ir džiugu, kad e, apie tai kalbame. Marija Minior jau uždavė pirmąjį klausimą. Ar bus konkre... pasiūlyta konkrečių nuostatų? kartų dėl to, kad. Ar, ar jūs įsipareigojate pasiklausyti teis, Europos teisingumo teismo nuomonės? Ir, ir jeigu nebūtų uh, atsiklausta teisingumo teismo nuomonės dėl, dėl investicinių teismų sistemos, būtų gaila norėčiau, kad komisija žengtų šį žingsnį, kuris, man atrodo, teisėtas ir, ir reikalingas. Dar vienas dalykas buvo kritikuota investuotojų apsaugos sistema ir atrodo, kad tik tai investuotojai turi galimybę paduoti skundą prieš valstybę. Bet juk, žinoma, yra e, susitarimuose straipsniai skirti e, investuotojų teisėms, tačiau turime nepamiršti ir jų prievolių susijusių su investicijomis. Ar jūs numatote, kad galbūt e, valstybė arba trečioji šalis, pavyzdžiui, profsąjunga, kažkokia kitokia struktūra, turės galimybę paduoti skundą prieš investuotoją, jeigu jis netinkamai elgtųsi. Tokia galimybė numatoma. Ačiū toliau Helmut Scholz. Ačiū. Aš irgi turiu keletą klausimų. Uh, Jei kuriame daugia šalę prekybos sistemą, turime numatyti ir galimybę spręsti ginčius. Norėčiau paminėti pasiūlymus, e, pavyzdžiui, kurie buvo pristatyti dešimtajame dešimtmetyje. Čia svarbiausia apsispręsti, koks tarptautinis teismas ar tarptautinių teismų sistema bus kuriama, kaip ji bus organizuojama. Uh, kaip bus kuriamos taisyklės, kurios galios tarptautiniu ir nacionaliniu mastu, ar tai bus PPO dalis, ar, bus, ar tai bus jungtinių tautų institucija. Tai vienas iš klausimų, kuriuos turime spręsti. Kokiu pagrindu bus primami teisės aktai? Jeigu norime, kad busima institucija būtų gyvybinga, turime pasigilinti į tai, kaip bus, kaip bus įgyvendinamos to teismo nutartis ir, ir, ir ypač nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, Junktinės valstijos atmeta tokių daugia šalių institucijų e, galimybė, tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas yra vienas iš tokių atvejų. Bet manau, kad tuos klausimus tikrai privaloma apžvelgti savo pranešime. Ačiū, sako ponas Vilneris. Manau, tikrai turime skirti daugiau laiko esminiais apsaugos, dvišalių investicinių sutarčių aptarimui. Ir na, čia kalbame tik taip apie ginčių sprendimą, nes visi klausimai, dėl kurių sutarėme ir nesutarėme, susijęs su kokia, su tuo, kokią apsaugą mes norime suteikti. Ne, ne, nekalbame apie tai, kaip turėtų atrodyti ginčių sprendimo procedūra. Antra, mane šiek tiek stumia į nevelti tai, kad, na, uh, daugybė žmonių, taip pat ir komisija teigia, kad arba mums nereikia investicinių, daugia šalės investicinių teismų sistemos, arba kad būtina ją kurti. Noriu priminti, kad mes turime daugia šalius teismus. Hagoje dirba nuolatinis arbitražo teismas, kuris tuo ir užsima. Nu, gerai, Haga E, įkurta 1899, paskui pakartotiniai buvo 1969 e, ir dabar šiame amžiuje vėl pakartokime viską iš naujo. Gal nereiktų išradinėti dviračio, o tiesiog susėsti su visom suinteresuotom pusėm ir pakalbėti apie tai, kaip reformuoti jau veikiančias institucijas, reformuoti taip, kaip mes norime. Ypač, kad įtrauktume, kalbama, kad reikia įtraukti JAF, bet jau JAF yra abiejose tose institucijose. Kodėlgi ne, nepagalvojus vis pirma apie tai, ką turime, o ne kažką kurti iš naujo. Bet jeigu kažką kursime, nemanau, kad taip turėtume daryti, bet tikiu, tikiuosi, kad jeigu tai bus, komisija nepamirš dviejų dalykų. Visų pirma, teis, jūs sakote, kad teisėjai turi, būt, turi dirbti toje institucijoje visą laiką. Aš manau, kad tai neteisingas pasirinkimas. Aš žinau, kokia kritika išsakyta, bet aš nesutinku vieną dieną tas teisėjas yra teisėjas, kitą dieną jis yra jau tarybos kokios nors narys. O kaip su akademikais? Galbūt profesoriai galėtų dalį savo laiko skirti darbui tokiuose arbitražo įstaigose. Antra. Reikėtų atsargiau sudarinėti sąrašus asmenų, kurie galėtų tapti tokios institucijos e, darbuotojais. Man nepatinka komunistinės sistemos tipo metodai, kuomet komunistinis režimas nusprendžia, kas gali būti, kas, kas gali dirbti tokiuose bylose. Ir jeigu net pa, pa, pa, pasakytumėt man penkias pavardės, E, aš pasteiksiu dar dešimtį pavardžių asmenų, kurie puikiai būtų tinkami tam darbui. Pabandykit, nes, nes nikartų dar manęs niekas e, nėra nugalėjęs tokiose, tokiais atvejais. Dar vienas šampano butelis, galbūt geriau putuojančio vyno. Trumpai. Aš sveikinu komisijos pastangas ieškoti sprendimo uh, E, reformuojant pasenusią sistemą, kuri daugeliu nepatinka. Nėra lengva šį klausimą išspręsti ir žingsniai bandant, žengiami bandant spręsti šią situaciją jau yra daug. Bet reikėtų pamastyti ir apie tai, kada peržiūrėsime egzistuojančių dvišalių investicinių sutarčių e, e, pamatinės nuostatas, nes vien pakeitus šį procesą mes nieko ne, nepakeisime sutarčių, kur, kur, kurie, kurios yra jau netinkamos. Ar ieškosite pakaitalą dabar galiojančioms dvišalėms investicinėms sutartims, ar bandysite pasitelkti naujus tarptautinius standartus, standartus, tai irgi svarbu. E, džiugu, kad Kanada ir Europa to įmasi, bet tikrai dar nemažai reikia nuveikti e, šioje srityje. Olin Brown, ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti nariams už tikrai aktualius klausimus ir išsakytus pastebėjimus. Pabandysiu kiek įmanoma geriau atsakyti juos. Ir visų pirma, pon, iš eilės, ponios Rodrygės klausimas. investicinių ginčių e, sprendimo procedūra visada paremta e, nuostata, kad tarptautinės e, teisminio nagrinėjimo galimybės ir institucijos yra geriausias ir tinkamiausias būdas. Kitas variantas e, - paimti bylą iš, iš perkelti bylą iš nacionalinių teismų sistemos ir ją spręsti tarptautinių teismų sistemoje. Taip yra su, kuomet ginčiai iš, iškyla tarp valstybių, bei kitais atvejais, taigi taip pagrindinis argumentas, kodėl siūloma tokia sistema. Minėjote Buenos Airese numatytą ministrų susitikimą, e, kuris vyks šių metų gruodžio mėnesį. Manau, kad vargiai tikėtina, jog šis klausimas būtų svarstomas kaip vienas iš oficialių darbo tvarkės punktų Buenos Aires susitikime. Kiti kalbėtojai sakė, kad dabar šiuo metu nėra dar šalių daug kritinės šalių masės, kurios būtų susidomėjusios šiuo projektu. Turime įvertinti, ar PPO yra tinkama organizacija uh, E, kurioje galėtų vykti dėrybos. Žinau, kad, manau, kad bus diskusijos tuo klausimu, bet nebus oficial, oficialių svarstymų. Žiūrėsime, kaip viskas toliau plėtosis. Kurios šalis yra ypač susidomėjusios šią sistemą. Jos susidomėjusios įvairiais tos sistemos aspektais. Pateiksiu vieną pavyzdį. Argentina mm, iškėlė nemažai problemų susijusių su bylomis pradėtomis prieš Argentiną. E, tai bylos, kuriuose tuo pačiu klausimu buvo paskelbti vienas kitam prieštaraujantis teismo sprendimai. Ir e, tai kitas, gali, kitas variantas anuliavimas, tam, remiantis tam tikrą tam tikrų labai siaurų pagrindų, kuomet nagrinėjantis organizmas teigia, kad m, mm, sprendimas buvo priimtas remiantis netinkamų teisinių pagrindų, tai jau egzistuoja pagrindų tą e, sprendimą e, anuliuoti. Pakistanas peržiūri savo politiką ir aiškinasi, kaip galėtų paskatinti investicijas ateityje ir mano, kad ginčių sprendimo procedūra yra sistemos dalis, kurios jis pageidautų ir mano, kad tokia sistema jam būtų naudinga. Taigi skirtingos šalis viską vertina iš, iš šiek tiek skirtingų požiūrio taškų. Taip pat buvo užduotas klausimas, jei teisingai supratau, apie viešasias konsultacijas Šiuo klausimu sulaukėme tik tai kelių komentarų, bet visos dalyvaujančios pusės gali sėkmingai atsakyti, sureaguoti į klausimus ir pateikti komentarus raštu. Nėra jokios e, teigiamų, teikiamų e, paraiškų hierarchijos, bet mes bandysime parengti ataskaitą visais šiais klausimais iki Liepos mėnesio. Pone Mina uždavė klausimą apie teisinį pagrindą. Šis klausimas bus toliau e, tikslinamas teisingumo e, teismo nuomonėje dėl laisvos prekybos sutarties su Singapūru, nes sutarties su Singapūru yra investicijų apsauga. Žinau, kad generalinė advokatė paskelbė savo nuomonę prieš pat kalėdas ir ten patvirtinta, kad ES sąjungai numatytos e, kompetencijos už tiesioginės investicijas ir už ginčių, dalyvavimą ginčių sprendime, jei jie liečia tiesioginės investicijas. Pone Minor ir pone Arena uždavė klausimą dėl to, ar, ar siūloma sistema atitinka ES teisyną. Manau, kad būtų vertinga čia patikslinti. Ir čia pratęsiu išžanginėme pasakymą išsakytą mintį. Siūlomas, siūloma investicinių teismų sistema, nes Svarbiausia, kad dirbs ne tik teisėjai, kurie skelbs nutartis. Viskas bus paremta pamatinėmis sutartimis, pavyzdžiui, CETOje numatytomis taisyklėmis. Ir tas taisyklės taikys daugia šalis e, investicinis teismas. Kodėl buvo prieštarauta CETOje, ypač Belgija bei parlamento nariai, tam prieštaravo tai, kad kai kurios CETO sutarties nuostatos uh, esą netitinka ES teisės aktų. Taigi tų nuostatų ne, nebus daugia šalio teismo darbe. Bet, bet dar tikimės, kad teisingumo teismas ir paskelbs savo nuomonę dėl CETOS. Panašiai teisė teisė reglamentuoti kai kurios klausimus bus numatyta dvi šalėse sutartise, o ne daugia šalėje sistemoje. Buvo užduotas klausimas apie senuosius susitarimus. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, kurį bandome išsiaiškinti kuriamas teismų sistema ir paskui kuriamas mechanizmas, kaip, e, kaip visą tai spręsti mes bandome užsukuti tokią sistemą, kad kiekvienai šaliai nereikėtų atskirai visko daryti vienai, kad per dvi šalias sutartis numatoma automatiška sistema. Resmės Mauricijaus konvencija dėl e, investuotojų ginčių ir valstybės ginčių sprendimo. E, tiesiog reikės pasirašyti tą dokumentą ir nebereikės e, iš naujo keisti visų galiojančių susitarimų. Jei šalis tam pritars, jei taip bus, tuomet automatiškai bus pakeistos galiojančios dvišalių investicijų sutartys. Pone Arena uždavė klausimą apie investuotojų prievolės. Tai žinoma svarbus klausimas ir jis svarstamas ir parlamente ir taip pat svarstatas investicijų politika. Tas klausimas ir bus svarstomas esminėse pamatinėse sutartise. Jeigu tose sutartise bus numatyta e, teisė valstybei e, teikti prieš priešinį ieškinį, tai tie klausimai bus svarstomi daugia šalių teismų sistemoje. Taip pat buvo klausimas, kaip, tai, kaip kokioje sistemoje mes bandysime, kokią organizaciją mes bandysime kurti tą sistemą PPO ar jungtinių tautų struktūroje, nežinau dar. Idealiu atveju ta sistema turėtų prisišlėti prie vienos iš jau egzistuojančių tarptautinių institucijų arba PPO arba jungtinių tautų. Tai būtų prasminga, bet viskas priklausys nuo to, kiek šalių norės dalyvauti ir ką dabartinės narės mano. Idealiu atveju mes norėtume eiti tą kryptimį, bet prireiks laiko, atsiprašau, praeis laiko, kol mes žinosime tiksliai atsakymą iš šį klausimą. Aš žinoma, jungtinės valstijos yra dar vienas aspektas, kuris apsunkina šio klausimo išsprendimą. Pone Šakė ir ponas Vilneris kalbėjo apie esminius apsaugos aspektus. Yra įvairių minčių ir pradedama gilintis į investicijas reglamentuojančias taisyklės. Kaip žinote, investicijų palengvinimo klausimais tas darbas vyksta. Komisija mano, kad tos diskusijos dar nėra mm, pribrandusios, pasiekusios kritinio taško ir kai tai vyks, manau, suderinsime investicinių teismų sistemą su tomis esminėmis nuostatomis. Ir galiausiai arbitražo teismas ir, kit, ir, ir kita susijusi tarptautinė institucija dalyvauja šiame šio e, sistemos steigime Hagoje įvykusiame susitikime, kur dalyvavo ponė Georgija, dirbantį pasaulio bankę, e, jie dalyvavo. Pagal galiojančią sistemą E, ginčio šalis turi teisę pasirinkti arbitrus, kurie spręs jų bylą. Jeigu perėsime prie kitos sistemos, tai turėsime, turėtume keistos exit ir PCA, taisykl, PCA taisyklės. Bet norime, kiek įmanoma, remtis galiojančią sistemą, tai tikrai būtų naudinga. Tačiau tai ne tai kol kas nebaigtas darbas. Dėl asmenų, kurie galėtų tapti arbitrais, žinoma, jie, jais galėtų būti ir akademikai, ponia Fielneri. Jeigu pažvelgsite teisingumo teismą, pamatysite, kad nemažai teisėjų teisingumo teisme yra akademikai, dirbantis akademikai. Tačiau turime labai kruopščiai e, pat, apsispręsti, kaip bus tie žmonės skiriami, tvirtinami tame sąraše ir tikrai dar rengėmės daug padirbėti šiuo klausimu. Aš tikiuosi atsakiau visus klausimus, bet galbūt neišsamei. Uh, ačiū. Labai ačiū. Pasižiūrėsime, kaip toliau vystysis šis projektas. Labai ačiū. Na, o dabar 23 klausimas. Čia apsikeitėme laiškai su Brazilija. dėl Kroatijos e, įstojimo į Europos Sąjungą. E, Pablo buvo pranešėjęs, bet jis išėjo, tad e, ponas Fiza pristatys pranešimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta, jis yra Madride ir todėl aš pristatysiu mhm. tai, ką jis pristatyti turėjo. Kaip žinote, į Kroatiją, į ES įstojus Kroatiją e, išsiplėtė nu, muitinės sąjunga e, ir dabar su PPO prasidėjo dėrybos su Brazilija, laikantis tam tikro e, sąrašo pagal kurią Šios dėrybos pasibaigė e, sutartimi 16 biržel, e, Liepa ir e, buvo ratifikuotos 25 lapkričio. Europos Sąjungos muitinės šalių, sąjungoje esančių šalių sąraše yra 28 valstybės. Dabar komisija ruošia reglamentą. Pavlio Salva laikė, kad komi... parlamentas turėtų prisidėti prie šio susitarimo, tačiau šis susitarimas nekalba apie normales kompensacijas, tačiau um, pranešėjas norėtų pasakyti, kad šitie produktai yra labai jautrus viso, visame e, ūkija, todėl atsirado tam tikro nerimo. Atitinkami sektoriai pamanė, kad komisija nesiekė reikiamų konsultacijų ir dėl to ES nukentės jų konkurencingumas. Šis klausimas yra labai delikatus žemės ūkio sektoriui ir parlamentas turėtų darybų metu būti labai gerai informuotas. Taigi pranešėjas prašo komisijos toliau tęsti dėrybas su PPO skaidriau. Um, informuojant parlamentą įvairiais etapais ir atsižvelgiant į įvairias nuomonės, kai atsiranda kritikuotinų dalykų. Pranešėjas e, siūlo e, pritarti šiam susitarimui, tačiau komisija turėtų ateityje atkreipti mano, dėmesį į mano minėtus dalykus. Ačiū ponas Dantį. Dėkoju pirmininkė, ačiū ir pranešėjui už darbą. Kaip jau buvo minėta, šis susitarimas e, yra tarp ES ir Brazilijos po to, kai 2013 metais įstojo Kroatija, taigi čia nėra kažkokių tai naujų nuolaidų, tiesiog yra e, tam tikros kompensacijos Brazilijai sutinkamai su PPO galiojančiomis taisyklėmis. Cukraus sektoriuje Pavyzdžiui, aš norėčiau pasakyti, kad šis sektorius e, šiek tiek nerimavo dėl šio susitarimo. Europa yra pagrindinė cukrinių runkelių cukraus gamyba, gamintoje pasaulyje, nors tai sudaro tik apie 20 procentų e, cukraus, kuris yra rinkoje, tuo tarpu, kai kiti 80 procentų gaminamas iš cukrašių endrių. E, Kroatijai suteikiami labai žemi muitai, penk, penkiais e, šešis metus daromas didelės nuolaidos, šeštus metus 54 eurai taikoma kaina. E, šiais metais turėtų pasirašyt, būti pasirašytas susitarimas e, dėl šiek tiek mažesnių kiekių, kaip siūlė e, Brazilija 114 tūkstančių tonų Brazilija siūlė. Čia būtų 11 eurų tarifas, kuris yra mažesnis negu 90 metų Tai Belgijai 70 tūkstančių ir 36 tūkstančiai kitoms šalims. Vertinant šiuos skaičius reikia priminti anksčiau tiektą cukraus kiekį. 2011 metais 95 2011 tais metais 95 tūkstančius tonų importavo, E, Kroatija, taigi yra labai panašus skaičius. Jau tada ant, e, su žemesniais muitais iš Brazilijos e, importavo Kroatija. Tačiau dabar para pasirašius susitarimus, kad ir su Merkosūru, tas susitarimas turi likti nepakitas. Europos e, cukraus gamintojų asociacija, ypatingai e, cukraus iš cukrinių runkelių, sako, kad šis susitarimas prisideda prie kvotų sistemos ir 30 rugsėjo bus pasirašytas kitas susitarimas, kol kas europiečiai moka devynis kartus didesnius mo, e, mo, muito mokesčius. Aš sutinku su pranešėju, kad iš tiesų iš komisijos pusės turi būti didesnis skaidrumas ir taip pat reikia parlamentui ir visiems sektoriaus atstovams aktyviau dalyvauti pasirašant panašius susitarimus, kadangi tai gali duoti neigiamos įtakos Europos cukraus gamintojams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes pasisakome už šios susitarimo patvirtinimą. Dėkoju. Helmut Scholz nuo GUE. Aš norėčiau pasakyti, jog pritariu kai kurių kolegų nuogastavimui. Manau, kad problema turi būti keliama kitose Merkosūro dėrybose, nes ateityje grėsia dvišalių susitarimų gausa. Reikėtų atsižvelgti į socialinę ir aplinkosaugos politiką E, sudarant panašius susitarimus, nes ne tik tais e, iš e, cukrinių runkelių gaminamas cukrus. Taip pat mes pardavinėjame ir kitose šalyse pardavinėjimą cukrų ir į tai reikia atsižvelgti. Taip pat reikia atsižvelgti į gausybę kitų dalykų. dalykų. Taip iš tiesų su Merkosūru bus nelengva komisija. Ar kas nors norėtų nuo komisijos dar pasisakyti? Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjai už pranešimą bei rekomendacijas. Mes su Brazilija dėrėmės dėl to susitarimo tam, kad būtų panaikinta prievalė numatyta pagal PPO tuo atveju, jei Kroatija prisijungtų prie ES. Kaip jau buvo nurodyta, cukrus yra jautrus klausimas, mes puikiai tai suprantame. Bet dėl teisinės prievalės buvo neįmanoma kalbėti apie kompensacijas cukrų sektorėje. Aš norėčiau sureaguoti į vieną aspektą, nes dėrybų rezultatus mes jau aiškinome. Gerbiami parlamento nariai pabrėžia skaidrumą. Aš noriu Jūs patikinti, kad ir šio susitarimo dėrybų metu mes visuomet laikėmės tarp institucinių susitarimų. Nuolat teikėme dokumentus, kurie buvo teikiami ir tarybos darbo grupiai. Be to ir INTA komitetui teikėme visą informaciją, kai tik tai buvo reikalinga vadovavomės visomis procedūromis, todėl noriu patvirtinti, kad mes esame pasirengę Jums pateikti visą informaciją ir ją aptarti. Jūs turėtumėte žinoti, kad pagal dabartinę Žemės ūkio ir žuvininkystės politiką esame numatę patariamųjų komitetą tam, kad pramonė visuomet galėtų kelti jai rūpimus klausimus. Tad noriu pabrėžti, jog mes stengiamės būti kiek įmanoma skaidrus ir jeigu jūs norite užduoti klausimą apie 24.6 punktą, tai mes esame atviri visą tai aptarti. Dėkuoju, panas Jisas. Ačiū už paaiškinimus komisijai. Norime pabrėžti, kad skaidrumo kriterijus yra labai svarbus. Taip pat norėčiau padėkoti pasisakiusiems kolegoms. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už būsimą pritarimą ir tikiuosi, kad problemų jokių balsuojant nekils. Ačiū, pakeitimus teikti, jeigu reikės, iki 26 E, sausio 11 valandos. Dabar posėdis baigtas. Tikiuosi, kad lygiai 15 valandą visi vėl susirinks.